The rapporteur is here. Yeah. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows available, so. Sveiki, turime pranešę, turime keletą šešėlinių pranešėjų, tai galime jau pradėti tada. Mm. Šiandienos darbo tvarkiai temta ir du ministrai dar atvyks, balsavimas aišku, ir teisėkurtinių klausimų keletas. Pradėsime nuo Europos parlamento tarybos sprendimo, keičiančios sprendimus dėl civilinės saugos mechanizmo. Praeitoje kadencijoje esam tą patvirtinę, bet tai turi, aišku, ir biudžetinių padarinių, todėl reikia pakeitimo. Ir turime pranešėto klausimą, aš mielai suteiksiu jam žodį, Hasan Žulakis. Από τις πλημμύρες στην Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τις πυρκαγιές σε Αμαζόνιο. Ačiū pirmininkė, Ispanijoje, Italijoje mm, gaisrai, Amazonijos miškų gaisrai, Australijos gaisrai mums leidžia aiškiai pamatyti klimato kaitos padarinius ir civilinės saugos mechanizmas reskijų mm, sukurtas per praeitą kadenciją. Jo tikslas yra uh, prisidėti prie e, kitų valstybių narių pastangų, e, kovant su gavelinėmis nelaimėmis, e, kad galima būtų efektyviau gelbėti nukentėjusiosius, saugoti turtą ir taip toliau. 2019 kovo buvo nacionalinis rezervas numatytas ir mes Mm. galvojame apie Europinio ligmens rezervą, kad būtų galima ir specialios įrangos įgyti, ir medicininės įrangos, ir sreiktasparnių, ir taip toliau, kad būtų galima geriau kovoti su gaisrais. 80 procentų finansavimas numatytas. Mm, finansavimas gali būti kartais ir iki 100 procentų E, iš ES biudžeto. Ir mm, Taip pat reikia turėti omenyje epidemijas, kitokias grėsmės, sakykime, biologinės, cheminės, brandolinės grėsmės. Ir mm, man, man teko garbė pristatyti e, šį pranešimą jums šiandien. Ir mm, Labai svarbu, kad 2027 metų laikotarpiu mechanizmas turėtų galimybę teikti efektyvę pagalbą, kad būtų numatyta visa reikalinga finansinė bazė ir Labai svarbu, aišku, kad būtų tinkamas finansavimas 1,4 milijardo eurų bent skirta Europos parlamento tokia būtų pozicija. Ir norėčiau kai kurios elementus iš pranešimo akcentuoti prieš Kalėdas Europos komisija pateikė argumentus, kurių tikslas yra išbraukti tą punktą, pagal kurį biudžeto paskirstimas prevencijai, pasirengimui ir mm, padarinių likvidavimui būtų numatytas. Taryba, komisija ir parlamentas mm, derina tas nuostatas ir aš galvoju, kad reikia priedą koreguoti, mm, atsižvelgiant taip pat į daugiametę programą. Reikia turėti omenyje, kokio, kokie poreikiai um, buvo užfiksuoti per pasarojus kelius metus ir man atrodo, kad reikia keisti procentus atsižvelgiant į dabartinę finansinę programą ir galvojant apie kitą daugiametę finansinę programą. E, sakykime, taip pat reikėtų galvoti ir apie finansavimą, kuris būtų pervedamas ne tik per šį mechanizmą, bet ir per kitus fondus. Uh, Reikėtų, kad e, mechanizmas galėtų veikti lankščiau. Mūsų komitetas tą akcentavo ne kartą. Net 10 procentų turėtų būti pakeitimas, kad kas sumas būtų galima pakoreguoti tam, kad e, tam tikrais atvejais būtų galima užtikrinti šimtaprocentinį finansavimą. Aš manau, kad Tokiu būdu būtų patenkintas lankstumo poreikis ir nebūtų mm, papildomos naštos nacionalinių lygmenių sukurta. Mm, reikia taip pat žiūrėti, kokios lėšos būtų iš savanoriško rezervo naudotinos ir Reikia turėti omenyje, kad klimato kaita yra globalūs reiškiniai ir todėl reikėtų nepamiršti trečiųjų valstybių, sakykime, kuomet jos susiduria su didžiulėmis gaivalinėmis nelaimėmis, gaisrais, uraganais ar, ar panašiais reiškiniais planetoje. A, Reikia galvoti apie tai, kad ES e, turi turėti visą reikalingą įrangą, kuri turi tarnauti piliečiams. Be to reikia paminėti ir Galilėjo sistemą, kuri būtų labai svarbi m, mm, grėsmių fiksavimo atveju, kad būtų galima signalus visus gauti tinkamai. Uh, Ir Galilėjo sistema, mm, mano manimu, būtų itin svarbi, galvojant apie, pavyzdžiui, nukentėjusiųjų gelbimą, kad būtų išvengta aukų. Ir Europos Sąjunga galėtų galvoti apie įrangos įsigijimą kartu su valstybėmis narėmis. narėmis kad nebūtų taip, kad kiekviena valstybė izoliuotai kažką tai įsigyja, kažką tai planuoja, reikėtų koordinuoti tos veiksmus ES lygmenių, tai būtų daug efektyviau ir geriau. Ir jau vyko diskusijos su komisija anksčiau ir buvo apie tai kalbėta taip pat. Aš tikiuosi, kad ir toliau galėsime pasidžiaugti konstruktyviu, produktyviu bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais ir galėsime parengti gerą pranešimą. Ačiū pranešėjui, dabar suteiksiu žodį um, šešėliniams pranešėjams, Nunamelio. Um esta proposta. Šitas pasiūlymas e, dėl finansavimo e, siūlo 25-27 metams numatyti atitinkamą finansavimą europinį. Kai jau matysime skaičius, kai e, vyks konkrečiai dėrybos dėl uh, daugiametės finansinės programos reikės užtikrinti, kad civilinės apsaugos mechanizmui buvo skiriama e, iš kitos programos daugiametės pakankamai lėšų. E, mes e, matėme iš dabartinės situacijos, ypatingų situacijų, kad yra spragų ir dėl klimato kaitos atsiranda vis daugiau problemų, kyla nelaimų ypatingų situacijų ir uh, valstybės narės taip pat neužtikrina prevencinių veiksmų. Ta matėme Portugalijoje 17 metais per uh, gaisrus 2017 metais e, lakvičio spalio 15 prasidėjo gaisrai ir daugiau negu 50 žmonių žuvo Portugalijoje per gaisrus. Ir e, Europos E, Portugalijos vyriausybė kreipėsi kitų 27 valstybių narių mm, vyriausybės, bet nesulaukė ne vieno teigiamo atsako. Ir ne tik Portugalijoje kyla problemų, reikia, kad valstybės narės e, užtikrintų solidarų elgesį ir mes nesame pakankamai pasirengę gaisrai, e, potviniai, žemės drebėjimai, tai ES ištinka gana dažnai ir reagavimo pajėgos, kurias turi valstybės narės atskirai, e, nesusitvarko su tomis situacijomis. Reikia europietiško mechanizmo civilinės apsaugos, kad jisai padėtų valstybės narėms. EPP prisiūlo pritarti komisijos pasiūlymui, jis labai svarbus ir labai svarbu sustiprinti finansavimo galimybės, ką galėtume sustiprinti galimybės e, rizikos valdymo, taip pat reagavimo e, galimybės. Mes kiekvienais metais matome potvinius Prancūzijoje, žemės drebėjimai Italijoje, gaisrai Graikijoje, Portugalijoje kilo. Norėčiau padėkoti pranešėjui už e, dokumento pristatymą šiandieną. Mes pateiksime visą eilę e, pakeitimų, kurie mūsų nuomonė yra svarbus, kad būtų galima sustiprinti solidarumo mechanizmo finansavimą. Mes suprantame, kad mastas bus ribotas, galimybės ribotas. E, iš tikrųjų, viskas susiveda į pinigus, kaip sakiau, yra tam tikrų apribojimų, bet mes e, sėksime kai ką pakoreguoti savo pasiūlymais ir tikimės, kad civilinės apsaugos mechanizmo veiksmingumas e, būtų siemas su sparta reagavimo. Žinome, kad e, gaisruose Italijoje mirė labai daug žmonių, matome, kas vyksta dabar Australijoje. Tie visi e, reiškiniai išplinta dėl to, kad e, re, nesureaguojama laikų žmonės miršta automobiliuose įstrigę. Pavyzdžiui, mes ES suprantame, kad tokios katastrofos ištinka periodiškai. E, miškingose vietose dažniau matome gaisrus, pavyzdžiui. Kartais eukaliptai, kurie labai greitai užsidega, dega ir labai sunku kovoti tada su gaisrais. Panašiai būna ir Graikijoje. Mes turėtume E, užtikrinti, kad reagavimas būtų greitas, kad būtų fizinės priemonės valstybėse narise, ypač ten, kur didesnė grėsmė tokių katastrofų. E, kalbu apie kovą su gaisrais. Reikia turėti Portugalijoje, Graikijoje, pavyzdžiui, fizinių priemonių, kurios leistų, leistų greitai kovoti su gaisrais. Prancūzijoje, pavyzdžiui, reikia nuo potvinių apsaugos, Italijoje priemonių ar arti Italijos e, priemonių apsaugančių nuo žemės drebėjimo pasiekmių. Reikia išmaniai veikti, kad mes galėtume tvarkyti su tokių ypatingų nelaimių padariniais. Dėkoju dar kartą pranešėjai. E, Nikolai Štefanato Renew. Labas rytas pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pristatymą e, pranešimo. Dėkoju tiek darbuotojams, kurie padėjo renkti pranešimą, tiek komisijai iš pasiūlymą. Aš dažnai kartoju, kad klimato e, krizė reiškia, jog mes ne vienas nesame pakankamai turtingi, kad e, atskirai sudrotume su pasiekmėmis nei Bulgarija, nei Rumunija, nei Vokietija. Ir šis pasiūlymas yra labai reikalingas. Mes esame juo patenkinti. Ateis e, Liepa, mes važiuosime namo, matysime vėl naujus gaisrus, matysime ypatingus oro reiškinius. Ir e, matėme, e, kas jau prognozuojama atėjausiams septyniems mėnesiams e, specialistų. Dėl pirmo priedo. Aš nenorėčiau, kad mes dėl jo įstriktume per darybas. Ir komisija ir pranešiai būtent tą savo. Komisijai reikia daugiau lankstumo. Mes neturėtume būti griežti penelį, kad negalėtume veikti greitai iškilus būtinybei. Ir pranešė sakė, kad mums reikia parengties būklės įrangos, kad galėtume iškart pradėti e, veikti, iškart, kai kyla nelaimė, o ne pradėti nuo nulio, kaip dabar, kad yra. Ne viskas, e, aišku, e, turi būti dalima į tris dalis, ne, nebūtinai viskas turi būti uh, vienodai paskirsto, bet noriu dėl to pirmo priedo pasakyti, kad mes neturėtume būti penelyg griežti. E, taip pat reaguoju tai, ką sakė pranešėjas, e, kas sakė PP pranešėjas, mes norime e, daugiau veiksmų dėl kibernetinių, bakteriologinių, radiologinių grėsmių, nes žinome, kad gali kilti bet koks pavojus ir mes neturėtume e, būti užklupti nepasiruošę, turime sukaupti vaistų, medikamentų atsargas, kad ir taip pat reikia užtikrinti, kad tie, kurie bus e, pirmieji, e, kovojantys su tokiais padariniais nukentėjų, aš iš Rumunijos imno globulino problemas turime ir noriu pasakyti, kad mes turime e, tikrai kaupti medikamentų atsargas. Veterinarų asociacija taip pat man e, atsiuntė vieną laišką ir kalbėjo apie tai, kad, pavyzdžiui, Australijoje reikėjo ir medicinės įrangos, ir e, veterinarijos specialistų. ES nesugebėjo prisidėti veiksmingai. Uh, būtų labai gerai, jeigu ES galėtų ten veikti, žmonės matytų, ką mes darome. Ir noriu pasakyti, kad e, 10 milijonų hektarų dabar Australijoje miškų augmenijos sudegė, tai panašu į Austrijos teritoriją. Įsivaizduokite, tokia teritorija Europoje e, vasarą išdegtų pas mus. Ar mes norime to, ar norime, kad tokia katastrofa mūsų ištiktų nepasirengusius? Aš nemanau, kad mes e, to norime ir atėjo laikas veikti dabar. Reikia, kad mes e, dirbtume kartu per darybas dėl šio pranešimo. Matau salėje sutarimą išskyrus dėl pirmo priedo, bet manau, kad mes užsitikrinsime ir e, dėl jo lankstumą. Labai ačiū žalių vardu Margaret Auken. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti ponui Andrulakės pranešėjai už jo darbą. Sąjungos civilinės apsaugos mechanizmas skirtas sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių civilinės apsaugos gynybos srityje. Siekiama taip pat e, mūsų parengti sustiprinti galimų katastrofų kontekste ir siūloma sutelkti savanoriškai paėgas esant tokioms katastrofinėms situacijoms. E, mechanizmas dabartinis e, susidūrė su problemus, dėl to parlamentas taryba pradėjo jį peržiūrėti pernai. Ir e, atsirado naujas pasiūlymas, nes pamatėme, kad savanoriško vien veikimo nepakanka. Uh, Mes turime galvoti apie ES prietinę vertę, kai, e, apsaug, kai kalbame apie apsaugą teritorijų nuo gaisrų ar žmogaus sukeltų nelaimių. Gaivalinės laimės taip pat susijęs su žmogaus veikla, nes vyksta klimato kaita, prie kurios mes prisidėjome. Reikia naujų veikimo šal... išteklių taryba tam nepritarė dėje. Mes turėsime taikyti perskirstimo mechanizmą. E, mums labai svarbu renktis klimato kaitai, ypač kai matome e, žalą, kurią atneša miškų gaisrai, potviniai išteklių reikia daugiau. Tam man labai malonu, kad e, pranešėjas vadovaujasi specialistų rekomendacijomis dėl finansavimo. Tiksliau kalba apie ES e, civilinės apsaugos mechanizmą ir siūlo jam skirti deramas lėšas. E, lėšų reikia reagavimo e, pajėgoms, civilinės apsaugos mechanizmui veiklai tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Mes taip pat remiame platesnį Galilėjo palidovinės sistemos naudojimą ypatingose situacijose ir e, toliau dirbsime kartu su kolegomis šiuo klausimu. For... Labai ačiū. Toliau Marko Dreosto įdavardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, e, pasakysiu, kad esu iš Italijos ir dėl to mums tas civilinės apsaugos mechanizmas tikrai yra labai svarbus. Labai džiaugiamės tuo, kad ir Europos Sąjunga e, tam teikia daug svarbos. Aš noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Ačiū už tai, kad atsižvelgė ir kai kuriuos pateiktus pakeitimus. Noriu trumpai pakomentuoti pirmą priedą. Nenoriu veltis į diskusijas, bet e, tiesiog, kaip jau buvo sakyta, e, komisija išsakė savo uh, nuomonę, e, kai ką išbraukė iš savo pasiūlymą, bet aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti tinkamą sprendimą. Toliau pasiūlymas naudoti e, tokias pažangės e, technologijas kaip Galilėjo, mes tam absoliučiai pritarėme. Italija jau turi nacionalinį civilinės apsaugos mechanizmą ir mums labai svarbu, kad tas mechanizmas galėtų greitai veikti visoje teritorijoje, kad būtų galima koordinuoti veiksmus. Taigi tikrai reikėtų naudoti pačias geriausias technologijas, kokias tik turime. Na, o galiausiai noriu pasakyti, kad e, girdėjau, jog EPP pateiks pakeitimų. E, tikimės, kad galėsime tiems pakeitimams pritarti arba e, susitarti. Kaip kad visi sakė, civilinė apsauga, žmonių saugumas be galo svarbus dalykas ir e, svarbu e, šiuo klausimu susitarti. Dėkoju. Labai ačiū. Iš EKR frakcijos šešėlinio pranešėjo nematau. Einu prie GUE. Pane Konečina negaliu atvykti. Ponas Kokalis ją pavaduoja. Ačiū. Pirmininkė e, dabar susidurime ir su globaliu atšilimu, klimato kaita, e, šie dalykai niekur nedings. Matome, kokios e, nelaimės kilo pastaruoju metu ir Australijoje, ir e, Džakarta buvo didžiulis potvinis, taigi reikalinga infrastruktūra tam, kad būtų galima kovoti su tokiamis nelaimėmis. šis mechanizmas yra daugiau negu kad prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių strategija. Pranešėjas e, teisingai e, mano, kad reikia ir atitinkamo finansavimo biudžeto eilutės, kurioje turėtų būti bent 1,4 milijardo eurų. Būtina veiksmus koordinuoti tarp valstybių narių. Taip pat mes e, E, turime e, naudoti ir įvairias kitokius mechanizmus, pavyzdžiui, taip pat ir e, Galilėjo. Aš noriu padėkoti pranešėjai už visą nuveiktą darbą, pritariu jo pasiūlymams, tikiuosi, kad pavyks susitarti vienbalsiai dėl šio labai svarbaus dosie. Dėkoju, jau pasisakė visi šešėliniai pranešėjai, dabar kreipiuosi į į komisiją. Julia Stuart David, prašom. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti ponui Andrulakis už parengtą pranešimą. Ačiū šešėliniams pranešėjams už pastabas. Kalbėsiu trumpai. Žinau, kad šiandien jūsų laukia daug darbo. Europos komisijos vardu aš norėčiau pasidžiaugti tais naujais elementais, kuriuos Europos parlamentas siūlo įtraukti. Galilėjo ankstyvų įspėjimų sistema. Taip pat galimybė finansuoti veiksmus už ES ribų. Mes suprantame, kad yra reikalingos labai paprastos taisyklės tam, kad būtų galima greitai reaguoti. Norėčiau pakomentuoti pirmo priedo klausimą. Tai nėra biurokratinis klausimas, tai praktinis klausimas. Europos komisija nori sustiprinti RESC-EU nuostatas ir užtikrinti geresnį ES pasirengimą. Tam Mes jau daug investuojame. Pavyzdžiui, e, tobuliname ugnegesių gebėjimus, e, taip pat e, gebėjimus evakuoti žmonės, kai kyla kažkokios lygos protrukiai. Tam reikalingas ir atitinkamas biudžetas. jau yra numatytas tam tikras e, biudžetas pasirengimo veiksmams. Mums norisi kiek manoma daugiau lankstumo, aišku, tinkamai atsižvelgiant į tarp institucinį sustarimą, kuris jau buvo paminėtas. Taigi, mes norėtumėm atkreipti dėmesį į tą faktą, jog tikrai uh, Tikimės, jog tas ambicingas pasiūlymas, tai yra numatyti 1,4 milijardus eurų busimoje finansinėje perspektyvoje, bus patvirtintas. Ir jeigu taip atsitiks, tai visas biudžetas, kurį bus galima skirti prevencijai ir atsakui, padidės. Ir tuomet mums tikrai reikės užtikrinti, jog Galėsime e, investuoti į pajėgumų plėtojimą e, ir užtikrinti, kad e, gelbėtojų komandos būtų išsidėšytos visoje Europos Sąjungoje tam, kad galėtumėm tinkamai užtikrinti žmonių apsaugą. Aš tikrai norėčiau kiek manoma daugiau lankstumo. Dabar apie tai nesiplėsiu, bet būtent dėl to mes siūlėme išbraukti pirmą priedą. Buvo pateikta pakeitimų dėl finansinių aspektų. Mums svarbu, kad e, būtų galima užtikrinti kiek įmanoma e, didesnį lankstumą. Buvo pateikta ir techninių pakeitimų dėl bendrųjų įsigijimų. Man svarbu, kad būtų panaudotos ir kitokios lėšos iš netiesioginio valdymo fondų. Tiek iš mano pusės ačiū. Dėkoju. Panašu, kad daugelis tarė dėl to, kad dėl pirmo priedo dar reikės diskutuoti. Dabar vėl suteiksiu žodį e, pranešėjui. Prašom, panas Andrulakį. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti kolegoms. Ačiū apie visas pastabas, apie um, tą gelbėjimo mechanizmą RSKU. Uh, svarbu suprasti, kad visi esame iš tų šalių, kurios nukenčia nuo gamtinių nelaimė, jau praradome daug žmonių gyvybių. Dėl to tikrai e, žinome, ko nori ES piliečiai. Mes pasistengsime pasiekti kiek įmanoma geresnį rezultatą, kiek įmanoma geresnį kompromisą, tam, kad RESC EU mechanizmas e, e, būtų veiksmingas mechanizmas tam, kad atlaikytų įvairias provokacijas. Iki vasario 28 dienos dar e, turite galimybę pateikti pakeitimo, o tada galėsime tęsti darybas. Labai ačiū. Dėkoju. Kaip kad sakė pranešėjas, pakeitimus galite teikti iki sausio 28 dienos. Envi komitete Balsuosime kovo 5, o tikiuosi, kad per plenarinę sesiją balsuosime kovą. To baigiame svarstyti šį klausimą, einame prie kito. Tai yra Junktinės karalystės pasitraukimas, o taip pat ir Šiaurės Airijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos. Mūsų pirmininkas vadovauja šio klausimo svarstymui. Paskali, jūs atvykote pačiu metu. Jau norėjau pasakyti tai, ką norėjote pasakyti jūs. Atvykote pačiu laiku, taigi e, jūs ir kalbėkite. Uh, Okay, thank you uh, again for Tubas for open. Ačiū Tubas už tai, kad uh, pirmininkavai posėdžio pradžiai. Tai periname prie breksito klausimo. Kaip tikriausiai uh, žinote, kiekvienas komitetas siūs nuomonę atitinkamiems komitetams, daugiausia AFE ir INTA, tai yra pagrindiniai komitetai. Ir taip pat mm, parlamente formuojamas naujas darbo metodas šio klausimu. Ir tikiuosi, iš tikrųjų, pradėsime tą klausimą aptarinėti žvelgdami ne vien tik tai į praeitį, bet taip pat ir ateitį, galvodami apie tai, kokį vaidmenį norime suvaidinti dėrybose dėl susitarimo, todėl ir šis raštas yra, tai yra formalus procesas, bet aišku, tai ir politinių diskusijų pradžia dėl to, ko mes norime siekti mm, priekybos susitarimo diskusijose kaip Envi komitetas. Pradėsime nuo koordinatorių ir atstovų EPP Peterlyse. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Taip tikrai tai liūdnas dalykas ir dauguma iš mūsų labai apgailę stauja, kad Junktinė karalystė pasitraukė iš ES. Na, bet galiausiai yra susitarimas. Susitarimas yra geriau nei pasitraukimas be susitarimo. Labai svarbu, kad um, tikrai iki mėnesio pabaigos turėsime tvarkingą Junktinės karalystės pasitvarkymą, ne, pasitraukimą, nes e, Junktinės karalystės e, pasitraukimas be susiturimo būtų labai uh, baisus dalykas, iš tikrųjų tai gali labai, galėtų neigiamai paveikti ir pacientų situaciją, gali pritrūkti vaistų, įrangos ir taip toliau, taigi tai yra labai svarbu, tačiau kol sutarimas yra kol kas tik tai iki metų pabaigos. Ir tai reiškia, kad po to gali įvykti vis tiek tas tolesnis pasitraukimas be susitarimo, tad mes turime labai intensyviai dirbti, kad iki metų pabaigos būtų viskas sutarta, kad būtų aiškios taisyklės, kad kai jau galiausiai bus mm, paruoštas, kad galėtų galioti ilgalaikis susitarimas. Tai mm, labai svarbu visą tai padaryti šiais metais Tai išlieka tokie klausimai kaip pacientų situacija, medicinos įranga, medicinos produktai, visa kita. Bet kas jam komitetui labai svarbu, aš manau, tai yra tai, kad būtų rastas būdas, kaip bendarbiausime dėl klimato. Europos Sąjungos stiprioji pusė, nes karalystės stiprioji pusė klimato prasme buvo pagrysti bendarbiavimu, kitas kopija vyks Glasgow. Uh, nori Junktinė karalystė pasiekti sėkmės ir mes norime sėkmės, o tam būtina bendradarbiauti, aš manau, ir manau, kad tai turėtų būti vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos turėtume, turėtumėm aptarinėti artimiausiais mėnesiais, kad mūsų vizija dėl klimato kaitos būtų bendra ir kad e, ji galėtų įtikinti likusi pasaulį. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū šias diskusijas. Man atrodo, yra labai svarbu būtų, kad mes kaip Envi ah, aplinkosauginius ir klimato klausimus ir rašytumėm darbo atvarkės pirmuosiuose punktuose, kad tai tikrai būtų vieni iš svarbiausių klausimų ir dabar ir visais, ar, per visus šios artimiausius mėnesius. Socialdemokratų frakcijos požiūrių galvame, kad yra blogai, kad yra teisinis, teisiškai privalomas klausimas ir yra politinė deklaracija. Ir dabar paaiškėja, kad e, aplinkosauginiai klimato klausimai bus sudėti į politinę deklaraciją. Tai susilpnina uh, klimato klausimų poziciją mūsų santykiuose per artimiausius kelius metus, artimiausią ateityje, tai mes turime aiškiai pasakyti tą dalyką, pristatydami, kas Envi komitetui yra svarbiausia. Mes, kaip socialdemokratai, galvojame, kad tai būtų svarbiausias dalykas. Jeigu matysime, kad mes suprantame, kad Junktinė karalystė yra didelė valstybė ir tikrai jie visiškai šalia mūsų. Mes dirbome visi kartu tiek daug metų ir dabar gali taip atsitikti, kad, kad bus tokia situacija, kad, sakykime, mūsų keliai išsiskirs, pavyzdžiui, dėl klimato. Ir jeigu taip atsitiks, tai visai šalia mūsų bus didelė rinka, kuri galbūt mm, aplinkosauginius užmojus labai sumažins ar, ar taikys žemesnius standartus dėl biologinės įvairovės ar klimato turime pripažinti, kad Junktinė karalystė yra visiškai greta mūsų Todėl mm, reikėtų labai įsigilinti tais klausimais, daryti spaudimą tiek Bruseliui, tiek uh, JAV, bet Junktinė karalystė yra visiškai šalia mūsų, taigi tarša bus visiškai šalia mūsų durų ir ji darys poveikį mūsų aplinkai, mūsų žmonių sveikatai. Tad mes turime labai aiškiai pasakyti, kad tai iš ties neramina, kad tokie klausimai bus rašyti tik tai į politinę deklaraciją. Tai yra labai silpnas iš tikrųjų e, tokio klausimo gynimas ir, ir formuluotės labai silpnos. E, Aš manau, kad turime dirbti iš vien ir užtikrinti, kad aplinkosauginiai klimato standartai būtų patys aukščiausi. Socialdemokratų frakcijos nuomonė tai būtų svarbiausias indėlis į diskusijas. Dirbdami iš vien mes turime užtikrinti, kad visi suprastų, kad mm, užmojus dėl klimato ir aplinkos reikia didinti. To, ką turime dabar, nepakanka. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pabrėžti, galvojant apie piliečių interesus žmonės, kurie yra priklausomi nuo tam tikrų vaistų, irgi būtina tą įrašyti, kad būtų apsaugota visų vaistų teikimo grandinė, kad nesusidarytų tokia situacija piliečiams, kad, sakykime, jiems taiga pritrūktų jų sveikatai pačių svarbiausių, būtiniausių vaistų. Tai, man atrodo, mūsų komitetas tai irgi turi akcentuoti. Thank you, Chair. It's not actually very much I can. Mm, nu, yes ponas Torvalds, Nils Torvalds. Pritariu jų, tai man atrodo, kad mes visi panašiai esame susirūpinę dėl proceso. Atrodo, kad Britų valdžia e, nekontroliuoja padėties taip, kaip panaši situacija suklosti kaip ir su Australijos miškų gaisrais, kurie nevaldomi yra. Ir Britai po 11 mėnesių galutinai pastrauks. Tie, kurie vakarais dar melžiatės, nepamirškite paminėti Junktinės karalystės, kai melžiatės, o tie, kurie nesimeldžiate, padėkite ir Britams, e, padėkite Britams rasti kažkokią išeitį. E, ekologinė būklė Britanijoje kai kur nėra tokia bloga kaip kai kuriuose valstybėse narėse, nes jie nebenaudoja tiek daug anglies. Tai yra šviesiausia lygties dalis, bet taip pat daug kur pramonė žlugusi yra, ekonominė sistema neveiksminga daug kur ir politiniai avantūristai gali imtis veiklos, kaip kad mes anksčiau matėme Dievę, e, apsaugok Junktinę karalystę. Mm, dabar žalių vardų bas. Dėkui. Manau, kad mes visi panašiai galvojame apie Brexitą. Uh, Gaila, kad iš frakcijų išeina kolegos Britai, gal ne visos frakcijos apgailestaus dėl to, bet kai kurios tai tikrai. Ištojimo sutartį tikriausiai kitą savaitę parlamentas patvirtins ir formaliai sausio 31 įvyks breksitas, o tada prasidės tikrai darbai. Reikia galvoti apie būsimus santykius tarp Junknės karalystės ir Europos. Yra daug labai svarbių klausimų, kurie yra e, mūsų komiteto kompetencija aplinkosaus e, teisės aktai, e, prieiga prie vaistų, medikamentų. Tie klausimai bus labai svarbus ateityje ir mums labai svarbu užsitikrinti, aiškiai pasakyti per darybas, kad būsimi santykiai tarp es ir Junktinės karalystės uh, turėtų būti grindžiami e, teisės aktais egzistuojančiais, ypač e, kai galvome apie aplinkosaugą, mes nenorime, kad prie Temzės krantų atsirastų dar vienas Singapūras. Reikia kalbėti apie tai labai aiškiai ir žinome, kad dėrybos bus labai sudėtingos. Žmonės sako, kad per metus pavyks sudaryti dėl visko, bet atvirai sakys, pasakysiu, kad aš labai abejoju. Iki metų pabaigos e, siūloma siekti sustarimo, bent jau tą daro valdžia Britų. Aš nežinau, ar iš tikrųjų nebus taip, kad išsiskirsime be susitarimo. E, e, aš kaip ir sakiau, e, po breksito prasidės rimtasis darbas, kuris bus pagrindas mūsų ateities santykiams ir aplinkos saugos teisės aktai, prieiga prie medikamentų, labai svarbus dalykai. Ir darbas tik prasideda, kaip sakiau. ID frakcijos vardu niekas nenori pasakyti. EKR, ponia Makintair. Dėkuoju, pirmininkė. Vienas iš Brexito e, rezultatų yra tas, kad aš kalbu vos ne paskutinį kartą šiame komitete, esu dėkinga už suteiktą žodį. Manau, kad tekstas, kurį matome, yra subalansuotas, pagrystas faktais, labai rimtai ir džiaugiuosi tuo. Aš pabandysiu gal įsklaidyti tam tikras abejonės dėl uh, skirtumų e, teisėkūros, dėl prasesnių taisyklių. Uh, Jūs penktoje, šeštoje pastraipose minite ES apartinių taršos leidimų sistemą. Aš manau, kad vis tik tai ES iš ties yra lyderė veiksmų kovojant su klimato kaita ir mes galime e, daug ko pasimokyti savo šalyje ateityje. ES ETS e, pirma pasaulyje tokio plataus masto sistema kuri pradėta taikyti 2002 metais. Ir tik Atsiprašau, Junktinės karalystės sistema tas atsirado kur kas anksčiau, nes 2000 e, metais, o ES tik 2005 metais. Mes per praeitą dešimtmetį labai patobuliname savo sistemą, kad atsirastų konkurencingesnė CO2 kaina. Junktinė karalystė įdėgė 13 metais žemutinė riba, kad būtų e, nustatyta tokia riba, kuri skatintų žiemos taršos e, investicijas. 20 metais Europos Sąjunga e, pirmoji pasaulyje iki 50 metų apsisprendė atsisakyti emisijų. Ir juk ne karalystėje taip pat emisijos mažėja nuo to, kai 2003 metais mūsų veiksmų planas įsigaliojo. 18 metais Junktinės karalystės emisijos buvo 44 keturiais procentais mažesnės lyginant su 90 metais, o mūsų ekonomika augo per tą patį laikotarpį. Ir tie rezultatai rodo, kad Junktinė karalystė, mano nuomonė, ir toliau bus patikima partnerė ir abi šalis galės mokytis, nes abi pusės renkasi žaliasias e, technologijas ir žengia e, CO2 mažinimo keliu ir atitinkamai siekia plėtoti savo pramonę. Aš tikrai manau, kad Europos Sąjunga pirmiausiai galvos apie mokslininkų išvadas, apie e, realius faktus ir aš parlamente dirbdama taip pat visuomet už tai pasisakiau. Šiandieną tai ypač svarbu ir aš tikiuosi, kad parlamento komitetai e, kur kas atidžiau ir palankiau žiūrės į tokius dalykus kaip e, gen, e, genų inžinierija ir genetiškai modifikuoti organizmai. Ir kad ūkininkai neturės pirkti kitoje Atlanto pusėje GM o ras e, kitoje Lamanšo pusėje e, tokias galimybės. Dėkuoju. Silvija. Dėkuoju. Brexitas yra labai liūdnas dalykas, tačiau jis jau yra faktas. Kyla daug surūpimo dėl vaistų, e, reglamentavimo aplinkos apsaugos srityje, klimato priemonių, e, bendradarbiavimas tarp mokslininkų. E, taip pat e, yra neaiškus, kyla klausimų dėl jo ateityje. Atsisakyta dabar airijos apsaugos mechanizmo ir dėl to gali nebebūti taikomas griežtos aplinkosaugos taisyklės. Pavyzdžiui, CO2 kaino um, reikalavimo aplinkosaugos teisės aktuose nėra, kaip kad buvo anksčiau. Ir dėl būsimų laisvosios prekybos susitarimų, neaišku, jie įtakos tai, kiek mes galėtume turėti įtakos, kiek ne. Britanijai manau, kad reikia bendro sustarimo, kuris užtikrintų, kad būtų užtikrinta klimato aplinkos apsauga. Uh, Merkosiur yra liūdnas priešingas, priešingų veiksmų pavyzdys. Aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė norės e, laikyti sutarimų, kuriems pritarė su visa Europos Sąjunga praeitie Glasgovas yra, Glasgas yra didžiulė galimybė, tikimės, kad e, ta galimybė bus pasinaudota ir tai taip pat bus mums galimybė politikams komitetui užsitikrinti ne tik tai šios konferencijos kontekste, bet apskritai gerus ryšius su e, Junktinės karalystės politikos sprendimų prieimėjais. Ir mes turime siekti tikslų per sustarimus, bet taip pat turime pradėti siekti dialogo gero bendradarbiavimo su kolegomis Junktinėje karalystėje, tie, su tais, kuriems aktualu aplinkos apsauga. Labai ačiū prieš tęsiant darbą e, noriu suteikti ir kitiems kolegoms iš Junktinės karalystės, kurie sėdi salėje. Jeigu norite, galite dabar pasisakyti dar, e, pane Philips. Ačiū. Ačiū už galimybę pasisakyti paskutinį kartą per šią kadenciją šiame komitete. Na, aš noriu pasakyti, kad dėl breksito ne tik Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, tai taip pat reikš, kad ko gero drastiškai sumažės Junktinės karalystės ambicijos aplinkos apsaugos srityje. Aš dėl to susirūpinusi, mano šalis tolsta nuo ES dėl tiek įvairių klausimų. Na, o dabar vis panašiau, kad konservatoriai tą pasitraukimo susitarimą uh, panaudos ir aplinkosaugos rytyje. Paryžiaus susitarimas principas teršėjas moka. E, visi šie principai buvo išbraukti iš protokolo. Neatsitiktinai e, šie e, vis dėlto svarbu, kad Junktinė karalystė ir toliau siektų kovos su klimato kaitos tikslų toks pavojingas pasitraukimo susitarimas, ko gero, dar labiau pablogins aplinkosauginę būklę. Aplinkosaugininkai sako, kad turime tik 10 metų tam, kad galėtumėm išvengti pačių skaudžiausių klimato kaitos pasiekmių. Dabar laikas e, veikti. Neseniai Šiaurės Airijos parlamentas nubalsavo prieš e, e, pritarimą Johnsono susitarimui trys iš keturių šalių, kurios sudaro Junktinė karalystė, nepritarė tokiam e, susitarimui. Tas susitarimas ne tik pažeidžia aplinkosauginės ambicijas, tai netitinka ir politi politinių mandatų. Kaip kad sakė ir kiti kolegos, e, vis dar įmanomas ir pasitraukimas be susitarimo iki šių metų pabaigos. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį buvo paskelbtas dokumentas E, teigia, kad dėl pasitraukimo iš ES gali labai gali pradėti trūkti ir maisto, ir vaistų, dėl to nukenties pažydžiamiausios visuomenės grupės. Tas pastraukimo susitarimas e, e, yra tiesiog neprimtinas, aš siūlyčiau kolegoms balsuoti prieš jį. Dėko, dėkoju toliau, Caroline. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už šį laišką. Manau, kad jis yra gerai subalansuotas. E, jame paaiškinti patys aktualiausi klausimai. E, kaip žinia, pritariu kitiems kolegoms, jog tai yra pavojingas susitarimas. Mes einame pavojingų kelių. Aš, tikiuosi, aš tikėjausi, kad to pavyks išvengti. Kaip ir kiti kolegos iš EKR sakė, e, jog Junknė karalystė turi patirties ir dėl ETS, bet e, aš esu susirūpinusi, jog e, konservatoriai e, aplinkos apsaugos nelaiko prioritetu. Jie niekada aplinkos apsaugą tiek nesirūpino, kiek mes norėtumėm daug kalbama apie biurokratinės naštos e, sumažinimą, jog Junktinė karalystė išsivaduos iš ES biurokratinių gniauštų. Bet e, aš Manau, kad tai, ką jie laiko biurokratinę naštą, aš laikau saugumą užtikrinančiais teisės aktais. Pavyzdžiui, paminėsiu teisės aktus dėl maisto produktų saugos. Jungtiniai karalystiai tikrai bus sunku išlaikyti tinkamus standartus. E, maisto produktų sauga man tikrai labai e, rimtas klausimas. Tikrai nenorėčiau, kad pas mus būtų, genetiškai, būtų importuojama genetiškai modifikuota vištiena iš JAV. Akademiniai mokslininkų tyrimai tai taip pat labai rimtas dalykas. Mokslininkai dabar bėga iš Junknės karalystės universiteto. Ir gali tiesiog uh, susviruoti pasitikėjimas e, Junktinės karalystės akademinio pasaulio reputacija. Dėl mokslinių tyrimų susijusių su izotopu čia irgi kyla grėsmė. Kyla grėsmė ir kad per 90 mėnesių nepavyks susitarti dėl e, e, susitarimo ir gali būti taip, kad nebeturėsime visų reikalingų vaistų Junktinėje karalystėje tikrai linkiu sėkmės dėrybose. Tikiuosi, kad Envi komitetas galės įtakoti, turės poveikio bet kokiam susitarimui. Ir ką dar galėčiau pridurti, man labai gaila, kad tenka pasitraukti. Mr. Palmer for the, the last one. Thank you very much, Chair. Na ir paskutinis mūsų kalbėtojas, prašom, ponas Palmer. Ačiū, pirmininkė, aš tikrai uh, E, visapusiškai pritariu tam, ką pasakė kiti mano kolegos iš Junktinės karalystės, e, iš kitų frakcijų. Aš galėčiau e, pridurti štai, ką ko gero kalbu paskutinį kartą Envi komitete. Ir pasakysiu štai, ką, kad ir kokių iššūkių, kokių kliučių sukelia Junktinės karalystės pasitraukimas, kad ir kaip mes esame nusivylę kad ir kaip esame nuliūdę dėl to, kad Junktinė karalystė pasuka kitokiu keliu, kad ir kokių kliučių iškyla dėl e, Junktinės karalystės sus, pasitraukimo susitarimo. Aš žinau, kad yra kolegų ir sveikatos apsaugos komitete, ir aplinkosaugos komitete, kurie tikrai norėtų, jog Junktinė karalystė palaikytų kiek įmanoma glaudesnius ryšius su savo partneriais ir draugais čia. E, mes pasitraukėme iš ES, bet e, tikrai suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti. Ypač, pažiūrėjau, kalbant apie visuomenės veikatą ar e, kovą su vėžiu, tyrimus, kalbant apie tyrimus vėžio srityje, iš tikrųjų labai svarbu palaikyti ryšius su kolegomis ES. E, pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad man buvo be galo malonu, didelė garbė šiame komitete dirbti daugiau kaip dviejų su pusę metų. Labai ačiū kolegoms iš komiteto, ačiū sekretoriatui, ačiū e, mano politinės frakcijos patarėjams už bendradarbiavimą. Aš linkiu šiam komitetui e, kuo geriausios e, sėkmės ateityje. Dėkoju. Manau, kad dabar galime visi paploti mūsų kolegoms iš Junktinės karalystės. Thank you. We will have a... Ačiū, dabar dviejų minučių pertraukėlę, paskui balsuosime. So we are going to resume and to move to the voting session. So please put your Prateskime darbą, dabar balsuosime, prašom balsavimo korteles e, pasiruošti. Noriu priminti prieš balsavimą, kad e, ketvirtadienį 9 ryto prašau visus dalyvauti Ekon Envi bendrame balsame dėl taksonomijos paketo mes turime formaliai patvirtinti um, po to, kai yra politiškai susitarta gruodžio mėnesį, bet vis tiek mes turime formaliai tai patvirtinti. Taigi mm, ketvirtadienį reikia būtinai dalyvauti posėdė kartu su ekon kolegomis 9 ryto. Prašom pasižymėti savo darbo tarkėse. O dabar perėsiu jau e, prie prancūzų kalbos. Visų pirma, dėl mm, susitarimo, dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES elektroniniu būdu prašau balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nuomonės raštas yra patvirtintas ir bus perduotas kaip galima greičiau. 13 punktas - balsavimas dėl prieštaravimo pagal numatytą taisyklę. E, balsavimas elektroninis, balsuoti pradame. Patvi, patvirtintas prieštaravimas, bus perta plenariniai sesijai. Toliau, keturioliktas punktas. Penkidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 55 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, pritarta. 59 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 60 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 61 kas už, kas prieš, pritarta. 62 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 63 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 65 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 67 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 66 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 68 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 69 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 69 kas už, kas prieš. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 74 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 75 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 76 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 77 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 78 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 79 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 81 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 83 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 84 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 85 kas už, kas prieš, pasitikrinkime elektroniškai. 85. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Priimta. Atsiprašau. 86. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 87. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 88. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 89. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 90 už, kas prieš susilaiko priimta. 91 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 92 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 93 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 94 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 96. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 97. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 98. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 99. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 100. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 101. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 102 kas už, kas prieš, atmesta. 103 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 104 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 105 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 106 už, prieš susilaiko priimta. 107 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas, keturioliktas pakeitimas Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, atsiprašau, pirmininkas pasitaiso, 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta Pasitikrinkime elektroniškai. 16. Balsuoti baigiame. Atsiprašau. EPP balsų nepriskaičiavau. 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 19 pakeitimas už. Prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai dėl 20 pakeitimo. Thank you. Amendement 20. Le vote est clos. 20 pakeitimas balsavimas baigtas, priimta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko atmesta. 38 už, prieš susilaiko priimta. 39 už, prieš susilaiko priimta. 40 už, prieš susilaiko priimta. 41 už, prieš susilaiko atmesta. 42 už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaiko, atmesta 45 už, prieš, susilaiko, priimta 46 už, prieš, susilaiko, priimta 47 už, prieš, susilaiko, priimta 48 už, prieš, susilaiko, atmesta 49 už, prieš, susilaiko atmesta ir galutinis balsavimas, prašom balsuoti elektroniškai. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Pritarta. Félicitations à l'équipe de négociation. <laughs> Dėkui darybininkų komandai ir sveikinu ją. Dabar 15 e, darbo tvarkės punktas. E, 21 metai Europos žalesnių miestų metai. 54 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę. E, dar kartą. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. 55 pakeitimas. Už? Prieš? Susilaikę. Priimta. 56 už? Prieš? Patikrinkime. 56. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 58 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 59. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 60. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 62. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta kartu e, ir dėl 63 balsavome. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 79 už, prieš, susilaikė, priimta. 884 atsimti, 485 kas už, prieš, pasitikrinkime. 85. Balsavimas baigtas. E, patvirtintas 85, 86, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 87 už, prieš, patikrinkime 87. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 88. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 89. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 90. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 91. Už. Prieš susilaikė priimtas, 92 už, prieš, tikriname, 92. Hmm, baigiamas balsavimas priimta. 93 už, prieš, susilaikė, priimta. 94 už, prieš, susilaikė, priimta. 95 už, prieš prieš, susilaikė, atmestas, 96. Patikrinkime. Gerai, 95. Balsavimas baigtas. Atmesta. 96 už, prieš, susilaikė priimta. 27 už, prieš, susilaikė priimta. 28 už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis už, prieš prieš susilaikė priimta. Šeštasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntasis už, prieš susilaikė priimta. Devintasis už, prieš pasitikrinkime. Devintasis pakeitimas. Atmesta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, sulaikė, priimtas. Dvyliktasis už, prieš, patikrinkime. Atrodo, kad atmestas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas už, prieš, e, atrodo, kad atmestas, pasitikrinkime, šešioliktasis. Baigiam balsuoti atmestas. 17. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 18. Kas už. Prieš. Susilaikė. Tikriname dar. 18. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 20. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Vėl patikrinkime. 19. Atsiprašau, 20. sako pirmininkas. Patvirtintas. Aš 19 tai taip pat norėčiau patikrinti, nes nebuvo rezultatas aiškus, jeigu jūs nieko prieš. 19 elektroninis balsavimas. Vienas anksčiau, aš nebuvau tikras. Prašom balsuoti. 19. Baigėme balsuoti. Teigiamas rezultatas. 21 dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Antrasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 26 pakeitimas už. Prieš. Sulaikė. Priimta. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 31 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 32. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 33. Už, prieš, susilaikė priimta. 35. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 36. Už, prieš, susilaikė priimta. 37. Už, prieš prieš, susilaikę, patikrinkime 37. Balsavimas prasideda, baigėsi. Priimta. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 39 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, priimta. 41 už, prieš, susilaikė, atmestas. 42 už, prieš. Keturiasdešimt antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 45. Už. Prieš. Susilaikė. Tikriname. 45. Atmestas. 46. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 47. Kas už? Prieš. Tikriname 47. Atmesta. 48. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 409 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl jo taip pat. 49. Priimta. 50. Kas už, prieš, tikriname. 50. Balsavimas baigtas. Atmestas 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 53, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta rezoliucija. Sveikiname autorius. Alors, on passe au vote sur... Euh, Toliau, biudžeto vykdymo tvirtinimas. 16 e, klausimas. Europos komisijos biudžeto vykdymo tvirtinimas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Trečias. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtasis pakeitimas už, prieš, patvirtinta. Balsuojame dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo e, viso elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Europos vaistų agentūra, biudžeto vykdymo tvirtinimas, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, trečiasis už, prieš, susilaikė, priimtas, ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimta, penktasis už, prieš, susilaikė priimta, šeštasis už prieš susilaikė priimta, septintasis už prieš susilaikė priimta. Visa rezoliucija dabar, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. E, biudžeto vykdymas patvirtintas toliau EPSOS biudžeto vykdymo tvirtinimas, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta, ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmestas, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta, Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Šeštasis. Kaip norite, penktasis pakeitimas, tikriname, prašom balsuoti. Baigiame. Šeštasis pakeitimas, matė koks rezultatas, kas už prieš patvirtinta. Septintasis už, prieš, atmesta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta dabar visa rezoliucija. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kitas. Uh, Europos aplinkos apsaugos agentūros biudžeto vykdymo tvirtinimas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis už, prieš, susilaikė. E, socialistai prieš ar už? Už. Gerai. Antrasis patvirtinta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta rezoliucija visa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro biudžeto vykdymo atvirtinimas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė tvirtinama. Penktasis, kas už, prieš, e, tikriname. Penktasis, prieš Balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Visas biudžeto vykdymo tvirtinimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Europos cheminių medžiagų agentūros biudžeto veikimo tvirtinimas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtina. Antrasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis už, prieš susilaikė priimta, šeštasis už, prieš susilaikė patvirtinta, septintasis už, prieš susilaikė patvirtinta, aštuntasis už, prieš susilaikė patvirtintas, devintasis už, prieš susilaikė patvirtinta, dešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta, vienuoliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Visas biudžeto vykdymo tvirtinimas. Viso biudžeto. Balsuokite, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Labai Jums dėkoju. Tikrai man buvo labai malonu tą išgirsti, ką sakėte. Vertėjai negirdėjo, dėja, pastabos Kitas pasinis klausimas - minimalus vandens e, naudojimo reikalavimai e, dėl susitarimo, dėl e, pasiekto prieš šalės dėrybas. Balsuokite, balsavimas baigtas. Ir mes pritarėme pozicijai patvirtintai trišalių dėrybų metu. Dėkuoju. So just we'll have a... E, Padarysime trumpą pertraukėlę. E, palauksime, kol atvyks po 15 maždaug minučių Kroatijos ministras.

Okay, dear colleagues, we are going to uh, resume our session. Mėly draugai, teskime darbą. Norėčiau pasveikinti ministrą atsakingą už aplinkosaugą ir energetiką. Jis yra iš Kroatijos. Jis yra uh, atsakingas šios ryties ministras vadovaus ministrų tarybai per ateinančius šešis mėnesius. Tikiuosi, tikriausiai turėsite daug klausimų, ko gero daugelis jų bus apie žalėjį kursą, bet ne vien tik apie juos, apie jį. Dabar suteiksiu žodį e, gerbiamą ministrui, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, man labai malonu šiandien būti čia su jumis ir jums pristatyti e, Kroatijos pirmininkavimo tarybai planus aplinkos ir klimatos rytyje. Aš su nekantrumu laukiu konstruktyvių diskusijų su jumis, Envi komiteto nariais per ateinančius šešis mėnesius e, Kroatija dalyvaus, e, vadovaus tarybai, sieks bendradarbiavimo ir sutarimo tarp valstybių narių ir Europos parlamento e, susitarimo ir abipusės pagarbos dvasia. Nors Kroatija tarybai pirmininkauja pirmą kartą tarybai ir dabar vyrauja didžiulis nesaugumas, netikrumas, mes turime imtis veiksmų šiandien tam, kad pasiektumėm tikslų. Mes manome, kad tai yra galimybė pagilinti mūsų sąjungą, sustiprinti Europos sąjungą. Europos sąjunga gali pasiekti E, daugiausias e, vadovaudamas bendromis vertybėmis ir įtraukdama visas valstybės narės. Keturi pagrindiniai e, Kroatijos prioritetai yra tokie. Europa, kuri kūrė, Europa, kuri jungia, Europa, kuri saugo ir ketvirtas prioritetas tai yra įtakinga Europa. Dėl pirmo prioriteto Europa, kuri kūrė, mes siekiame sukurti neutralią klimato prasme, tvarę ir žalę Europą. Mūsų pagrindiniai prioritetai šioje srityje yra Europos šalėsis kursas, perimas prie klimato neutralumo iki 2050 metų, prisitaikyti prie klimato kaitos, išsaugoti bioįvairovę ir apsaugoti jūrų aplinką. Kaip rodo ataskaitos ir moksliniai tyrimai, mes dabar priartėme prie lemiamo taško. Reikia imti skubių veiksmų, kovant su klimato kaita, bioįvairovės praradimu Mes turime pripažinti, jog dabar ištiko mus krizė. Na ir kalbant apie ES strateginę darbo atvarkę 19-24 metams, Europos žalį kursą ir e, e, gruodžio mėnesio Europos vadovų tarybos išvadas, taip pat prisimenant e, tikslą tapti neut neutraliais iki 2050 metų, taip pat ir Paryžiaus susitarimą, mums reikia imti skubių veiksmų. Mes veikiname iniciatyvą dėl Europos žaliojo kurso. Ir kaip buvo sakyta e, praėjusią savaitę, pirmininkaujantį šalis pritarė komisijai, kad Europos žalesis kursas e, yra nauja augimo strategija, kaip performu, performuoti e, Europos Sąjungą tam, kad ji taptų e, teisinga ir klestinčia visuomenė bei veiksmingai naudotų išteklius. E, taip pat turime daryti viską, kad būtų išsaugoti ir atkurti Europos gamtiniai ištekliai. E, norint pasiekti žalį kursą, reikės nemažai investicijų tiek privačių, tiek ir viešųjų. Čia mes priemame domen e, tvarų Europos investicijų planą ir teisingo perimo mechanizmą, kurį pristatė komisija praėjusią savaitę. Pirmininkaujantys šalis sieks rasti bendrą poziciją dėl išteklių ir finansavimo modelių tam, kad galėtumėm pasiekti klimato neutralumą iki 2050 metų. Tikslinis finansavimas turėtų palengvinti perėjimą prie veiksmingos kaštų prasme ir e, e, socialiai teisingos ES. Pirmininkant Kroatijai, mes ketiname surenkti diskusijas apie žalėjį kursą e, įvairiose tarybos formacijose. Sausio mėnesį COFIN ir AgriFish taryboje, vasario mėnesį konkurencingumo, švietimo kultūros taryboje, kovo mėnesį Envi taryboje, birželį e, transporto ir energetikos taryboje. Taip pat mes e, norime surenkti diskusijas apie konkrečius pasiūlymus, kurios pažadėjo komisija. Mes tikimės, kad tų pasiūlymų dėka bus galima pasiekti esminių pokyčių tose sritise, kurie prisideda prie bioįvairovės, e, klimato ir žmonių gerovės mes norėtumėm išvengti neigiamo poveikio įgyvendindami tuos pasiūlymus. Pirmininkaujant Kroatijai bus patvirtintos iniciatyvos dėl žaliojo kurso ir tuomet prasidės konkrečios diskusijos. Aplinkosaugos ministrų taryboje kalbėsime apie e, teisės aktus susijusius su klimatu, bioįvairovės strategiją ir taip pat kalbėsime apie veiksmų planą dėl žiedinės ekonomikos. Toliau antras mūsų prioritetas - veiksmai klimato srityje. Čia pirmininkaujantis šalis tęs darbą įgyvendindama Paryžiaus susitarimą ir siekdama užtikrinti, kad ES taptų lyderę, perinant prie mažai CO2 išmetančios ekonomikos. Taip pat Kroatija ketina toliau renkti planus dėl ilgalaikės strategijos, kaip mažinti šiltnamio efektą, šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Taip pat mes norėtumėm, kiek manoma, greičiau pateikti EU LTS ir UNFCCC. E, trečias mūsų prioritetas yra bioįvairovė. Mes pradėsime diskusijas dėl ES bioįvairovės strategijos 2030 metams, taip pat e, tęsimės pasirengimui dėl naujos globalios bioįvairovės sistemos po 20 metų. Pirmininkaujantį šalis e, džiaugiasi tuo, kad komisija įsipareigojo pristatyti bioįvairovės strategiją iki šių metų kovo. Praėjusią savaitę Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kur e, raginama sukurti ambicingą e, strategiją laikotarpį po 2020 metų. Mūsų tikslas patvirtinti tarybos išvadas tam, kad būtų lengviau diskutuoti šiais klausimais ES ir tarptautiniuose forumuose. Taip pat svarbu prisidėti e, rengiantis COP15 susitikimui Kinijoje. Mes turime aiškiai pasakyti, kad ES ir valstybės narės prisėma e, aiškius įsipareigojimus siekti konvencijos tikslų e, ir sukurti ambicingą ir realistinę sistemą. Ta nauja sistema turi užtikrinti e, esminius pokyčius kovojant su įvairovės netikimu. Ir taip pat bioįvairovės klausimas turėtų būti integruotas į įvairius susijusius ekonominius sektorius. Svarbu kovoti su bioįvairovės netikimu. E, Pirmininkaujantį šalis e, tikisi Europos parlamento e, paramos bioįvairovės rytyje. Na ir paskutinis mūsų prioritetas, bet nemažiau svarbus, yra toks, Mes ir toliau ketiname tęsti diskusijas dėl e, jūro aplinkos apsaugos. Apie tai kalbėsime žiedinės ekonomikos e, kontekste. Mes siekime kovoti su jūrų tarša. Taip pat ketiname peržiūrėti e, pakuočių atliekų direktyvą, taip pat kovoti su jūrų taršos Taip pat užtikrinti jūrų taršos prevenciją ir po 2020 metų įgyvendinant jūrų strategijos pagrindų direktyvą. Na ir galiausiai mes taip pat norėtumėm e, e, baigti diskusijas dėl LIFE programos. Aišku, tai priklausys nuo dėrybų dėl finansinės programos. Kai bus susitarta dėl daugiametės finansinės programos, pirmininkaujantys šalis darys viską, kad galėtumėm su parlamentu susitarti ir dėl LIFE programos. Dėl MRV e, gabenimo. Čia e, daug kas priklausys ir nuo dėrybų su Europos parlamentu. Pirmininkaujant Kroatijai mes taip pat pradėsime diskusijas dėl pirmo Europos e, klimato teisės akto. Mes taip pat esame e, pasirengę dirbti su būsima aštuntąją aplinkos apsaugos veiksmų programa, nes dabartinė programa baigsis 2020 metais. Ir mes, e, kai tik tais komisija pateiks pasiūlymą dėl naujos programos, iš karto pradėsime diskusijas apie tą programą. Mums svarbu, kad būtų užtikrintas E, testinumas, nuseklumas tarptų abiejų programų. Dėl neteisėje kuros veiksmų. Kruatija e, laukia naujo veiksmų plano dėl e, žiedinės ekonomikos. Jis buvo pažadėta žaliame kurse. Mes norėtumėm, kad įvyktų esminė mūsų ekonomikos ir, ir visuomenės transformacija. Tos diskusijos vyks ir ministrų lygmenių taryba ketina patvirtinti tarybą, išvadas dėl oro kokybės Taip pat būtina pagerinti dabar egzistuojančius teisės aktus, atsižvelgiant į oro kokybės teisės aktų tinkamumo peržiūros rezultatus ir atitinkamus pasiūlymus žaliajame kurse. Taip pat mes ketiname surenkti diskusijas ministrų lygmenių apie e, teisės aktų susijusių su vandeniu, taip pat miestų nuotekų tvarkymo direktyvą. E, noriu Jums pasakyti, kad e, Kroatija yra visapusiškai įsipareigojusi tęsti diskusijas dėl klimato ir aplinkos apsaugos e, politiką, atsižvelgdama į Europos žalėjį kursą. Mes skatinsime ES politiką ir veiksmus susijusius su globaliomis ambicijomis, kovojant su klimato kaita, bio įvairovės praradimu. Mes norime užtikrinti teisingą uh, E, perėjimą socialinę prasme. Tai yra svarbus tikslas ir ES ir likusiam pasauliui. Mes norėtumėm sukurti modernesnę, modernesnę klestinčią ir tvarę Europą bei pasaulį. Mėly kolegos, aš tikiuosi bendradarbiavimo e, su jumis, e, formuojant tvarę ir žalę ES ateitį. Ačiū. So we're going to uh, move to the first round. Dabar perėsime prie pirmo klausimų raundo. Visų pirma, frakcijų atstovai. EPP, Peter Lyzė, dvi minutėm. Ačiū, pirmininkė. Ačiū e, ministrui. Kalbant apie Kroatijos pirmininkavimą, viena iš svarbiausių jūsų temų yra klimato kaita. Jūs minėjote tokį svarbų tikslą kaip neutralumas klimato prasme iki 2050 metų. Gruodžio mėnesį e, taryba dėl to daug maž susitarė, kovo mėnesį e, e, Europos parlamentas tokiam tikslui su mano frakcijos pagalba pritarė dar kovo mėnesį. Taryboje viskas juda lėčiau negu kad parlamente, viskas sudėtingiau. Aš norėčiau pasitirauti, ką Jūs manote apie tikslą 2030 metams Europos parlamentas e, pritarė komisijai, daugelis sako, kad mes turėtumėm siekti 55 procentų tikslo. Mano frakcija e, pritarė e, Europos komisijai 50 procentų, o jeigu įvykdytos atitinkamos sąlygos, tuomet galima galvoti apie 55 procentus. Būtų įdomu sužinoti, ar taryboje yra dauguma bent jau bent 50 procentų tikslo. Mums tai yra tikrai svarbu. Jūsų nuomonė, kaip toli pasistumėtai prieki šioje srityje. Na, o antras dalykas, kuris labai svarbus EPP frakcijai ir laimiai e, tą patvirtino ir Europos parlamentas savo rezoliucijoje praėjusią savaitę. Mums reikia daugiau dėmesio skirti tarptautiniam aspektui. Būtų labai gerai, jeigu visos esminės sutarties šalis, starbia, e, e, stambiausi teršėjai, pavyzdžiui, JAV ar Brazilija padidintų savo ambicijas dėl Paryžiaus susitarimo tikslų 10 procentų. Į tai norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Na ir galiausiai jūs teisingai pastebėjote daugiametę finansinę programą. APP e frakcija labai e, svarbus, svarbus moksliniai tyrimai. E, Europos parlamentas nori 120 milijardų tam, kad būtų galima atlikti daugiau mokslinio tyrimų. Ar jūs esate pasirengęs kovoti su mumis už e, tokį biudžetą tam, kad e, mes turėtumėm ir reikalingas technologijas, kad galėtumėm pasiekti neutralumą klimato prasme? Ačiū. E, Mr. Luena. Luena, socialdemokratų frakcijos vardu. Pirmininkė, Kiek laiko turiu? Dvi minutės, gerai. Labai ačiū. Ačiū, gerbiamas ministrė, už jūsų tokį plataus užmojo pristatymą. Labai svarbu, kad pristatėte temas, kurios yra platesnės negu diskusijos apie klimato kaitą, kur yra svarbi, bet nepamirškime ir kitų aktualių klausimų. Pavyzdžiui, miškų strategija e, po 20 metų. Aš norėjau paklausti, jūs numatėte, esate teisės aktus dėl e, ne, produktų susijusių su neteisto miškų kirtimu, kaip užkirsti kelią, kad tokie ne, produktai nepakliūtų į ES rinką. Ir dar konkretus klausimas, ką pirmininkaujantį šalis e, ketina galvoti apie oro kokybės direktyvo tinkamumo įvertinimą. Nes uh, uh, tai yra numatyta e, tarsi šiems metams ir dar dėl e, vandens kokybės. Turiu klausimą, ką Jūs manote, kaip manote, turėtų komisijoje būti e, rengiama direktyvos peržiūra. Ir e, taip pat noriu paklausti, ar ketinate dirbti su komisija, kad būtų siekiama ne tik CO2, bet ir kitų žalingų dujų emisijų mažinimas užtikrintas. Taip pat dėl variklių tipo e, lengvųjų automobilių ir lengvųjų krovininių transporto priemonių, e, ką ketinat daryti šioje srityje ir finansavimo šaltiniai. Mes komitete daug kartų esame kalbėję, gal teoriškai labiau negu konkrečiai, apie e, mokesčius aplinkos apsaugos srityje ir noriu paklausti, ar jūs turite kokių nors konkrečių minčių šiam pusmečiui, e, kuris būtų siemas su žaliuoju mokestiniu teisingumu. Dėkuoju dabar ponas Torvalds. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote pas mus. Paprastai man daro įspūdį Kroatijos už keliami tikslai. Uh, ir dėl jūsų krepšinio komandos pasaulio turnyrų, bet kai eina kalba apie klimato klausimus ir jūsų tikslus šiems šešiems ar penkiems mėnesiams, mane, man jau tai tokio didelį įspūdžio nedaro. Kodėl? Pažiūrėkime į klimato teisės aktus. Ar pasieksime ko nors iki vadovų susitikimo su kinais ar COP26 ir taip toliau. Turite kaip kroatai judėti į priekį, o nesėdėti ant atsarginių suoliuko, kaip sakykime, parlamente kažkur tai galinėse eilėse. Tai labai norėčiau, kad sustiprintumėt savo požiūrį uh, kad ne vien tik tai, kaip sakote, renktume diskusijas. Diskusijos yra gerai, bet aš norėčiau, kad taryba judėtų labai spra, sparčiai į priekį. Aš norėčiau, kad tai būtų sprendžiamos problemos. Mes Šiauriečiai įpratę tiesiai šviesiai imtis visų reikalų ir spręsti viską tiesmukai. Aš, aš labai tikėčiausi ir jūsų tokio tiesaus atsakymo iš Kroatijos pusės. Holgrim. Holgrim žaliųjų vardu. Thank you, Sharon. Thank you, Minister, for your... Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų užmojus, už jūsų pasisakymą. Kadangi aš esu mokslininkas e, klimatos ryties, aš labai tikiuosi, kad jūs klimato politikai formuosite ES pagal tai, kaip mokslas reikalauja, kad tikrai pasiektumėm Paryžiaus tikslų. Aš sėdžiu štai čia salėje. Kol kas girdėjome diskusijas apie 50-55 procentus, tačiau mokslas teigia, kad reikia 70 procentų iki 30 metų, kad išlakos būtų ties to žribotos. Ir jeigu pasaulinės emisijos nemažės šiais metais ar kitais metais, tai net ir dar daugiau reikės. Mano pagrindinis klausimas būtų dėl jūsų pirmininkavimo. Ir į na, Kroatijos naftos kompaniją, um, remiosių kompaniją. Ir um, ponio Railį ombudsmenė reiškia, kad tai, pareiškia, kad tai yra problema, kadangi yra rizika, kaip įteigia, kad šis rėmimas gali būti traktuojamas kaip įtakos darimas ES teisės aktų leidimui ir politikos formavimui. Tai kaip jūs galėtumėt sureaguoti tokią kritiką, tai kad e, tai labai rimtai pakerta Kroatijos Kroatijos pirmininkavimo reputaciją. Ar jūs galvojate, kad yra gerai, kad naftos kompanija remia jūsų pirmininkavimą, kai e, jūsų dėmesio centre yra žaliasis kursas ir iškastinio kūro atsisakymas? ID vardu, pane Grizi. Ačiū, pirmininkė. Komis... E, ministrė, kaip jūs sakėte, kalbėdamas apie pirmininkavimo programą, aplinkos pras... situacijos blogėjimas, biologinės įvairovės mažėjimas yra baisiausias rykštės, kurias matome. Ir iš tikrųjų yra daug idealizmo ir daug juodinimosi kaltinimo. Tai reikia klausti iš tikrųjų, ką reikia daryti ir galvojant apie Paryžiaus susitarimus, kad tai atsispindėtų mūsų teisės aktuose dėl klimato. Ir aš noriu užduoti štai tokį klausimą. Kokia dalis būtų brandolinės energetikos bendrame pakete? Kaip užtikrinti finansavimą žaliajam paktui, žaliajam kursui greta žalio fondo, kas dar būtų? Ar taip pat yra numatomas išlygų išimčių režimas tekste ir kaip yra su Europos Europos pramonės apsaugojimu, kas mūsų ekonomikai yra būtina. Ministrė, jūsų pirmininkavimo sėkmė priklausys nuo jūsų valios ginti valstybių suverenumą, atsižvelgiant į mūsų teritorijų, geografijų, įvair, gyvenimo būdų įvairovę. Labai svarbu apginti mūsų ženklus, mūsų e, iš, išvengti. Uh, to, kad yra visi tempiami prie vieno kurpalio, viskas yra vienodinama ir reikia iš tikrųjų įsigilinti į mūsų regionų teritorijų įvairovę ir specifiką. Tai būtų labai svarbu. Paryžiaus susitarimas um, rodo, kad reikia pasaulinio dialogo ir reikia rodyti pavyzdį pasauliniu mastu. ECR e vardu. So, you know, Ačiū ministrė, mes esame konservatoriai, taigi labai remiame tikslus mūsų aplinkosauginiuose planuose dėl švaraus vandens, dėl švaraus oro, dėl biologinės įvairovės apsaugos. Tačiau mums kyla labai rimtų abejonių dėl klimato politikos uh, Ir čia būtų dvi dviejonės. Visų pirma, dėl teisės aktų prieimimo spartos siūloma klimato teisės aktą patvirtinti jau šių metų vasarą, e, nežiūrint to, kad mums vis dar trūksta konsensuso Europos vadovų taryboje, e, nežiūrint to, kad e, E, poveikio įvertinimas, kuris yra būtinas, jeigu norime 2030 metų tikslus užbriežti ir jų siekti, nebus dar to iki vasaros poveikio įvertinimo. Ir galiausiai yra dar teisnis klausimas, galime judėti į priekį, kai nėra bendro sutarimo Europos vadovo taryboje. Antras dalykas būtų dėl pinigų kurie reikalingi tiems tikslams pasiekti. Komisija paskelbė žalio kurso investicijų planą visai neseniai ir pasiūlymas yra viena e, trilijoną eurų sukaupti, tačiau neaišku, kaip tokia didelė suma bus generuota. Ir aišku, labai daug kas priklausys duo daugiametės finansinės programos dėrybų. Uh, Taip pat bus labai priklau, pasikliaujama privačiais investuotojais lėšomis iš kitur. Taigi, kaip pirmininkaujantį valstybę gali sureaguoti į tokią kritiką, kur pabrėžiama, kad komisija prisėmė esminius finansinius įpareigojimus, nors ES dar nėra susitarusi dėl ilgalaikio biudžeto. Ačiū. Ačiū ir pabaigai. Pirmame raunde klausimų. Atsiliau nuodai iš žaliųjų. Johtaja. Hyvä ministeri. Ačiū pirmininkė ministrė. E, Pirmininkaujantį Kroatiją perėmė pirmininkavimą iš ties labai sudėtingų laikotarpių. E, tie klausimai, kurie dabar sprendžiami nulems tai, ar sugebėsime įveikti aplinkosauginės problemas. Ir todėl aš norėčiau užduoti du klausimus ir aš norėčiau tikrai aukštų užmojų dėl to. Tai yra mm, CO2 neutralumas. Ir yra įvairiai interpretuojama, kaip taryba. E, CO2 neutralumą interpretuoja, mano manimu, 50 procentų Mm, CO2 neutralumo tikslas iki 50 metų kaip ir yra jau suderintas. Man atrodo, esminis tikslas pirmininkaujančiai valstybei būtų sutarti dėl e, CO2 neutralumo. Ir e, reikia pasiremti mokslinėmis priemonėmis, kurios leistų pasiekti uh, CO2 neutralumo iki 50 metų, tačiau 50-55 procentų tikrai neužtenka. Reikia atsargumo principą visų pirma taikyti ir pasikliauti mokslu visų pirma. Turi būti saugus kelias, garantuotas e, aplinkosauginių tikslų siekiant. Iš tikrųjų, 50 procentų iki 50 metų neužtenka. Reikia daug didesnių užmojų ir mums reikia peržiūrėti tikslus taip pat iki 30 metų, kas yra apižbrėžta. Aišku, tai bus sudėtinga padaryti ir labai brangiai kainuos, bet kaip mes įtikinsime valstybės narės, kad būtina susitarti dėl tų tikslų iki tų terminų, ir um, dėl biologinės įvairovės strategijos. Jūs sakėte, kad sieksite plačių užmojų strategijos. Aš noriu, kad jūs siektumėt sureaguoti į kritinę situaciją, kurioje yra atsidūrusi biologinė įvairovė. Uh, kuo labiau bus saugoma biologinė vairovė planetoje, tuo geriau mums pavyks e, spręsti pasaulio klimato atšilimo problemą. Ačiū ir dabar, kai jau tik tai būsite pasirengęs atsakyti, jums 10 minučių atsakymams. Poštovane dame i gospodo, hvala vam na vašim pitanjima. Gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū Jums už klausimus. Pabandysiu atsakyti į klausimus iš eilės. Kai kurie klausimai buvo panašus. Taigi, grupuosiu atsakinėdamas. Pirmiausiai dėl klimato kaitos priemonių. Vienas iš klausimų buvo, ar taryboje yra dauguma e, dėl 55 procentų iki 30 metų. Atrodo, kad ponas Lyze pateikė šį klausimą. Ir ponė Modik taip pat pabaigoje apie tai klausė. Mes pamatysime tai, kai vyks balsavimas dėl klimato teisės akto birželio mėnesį. Kroatijos siekis šioje srityje yra toks po klimato įstatymo pateikimo. Tikimės, kad e, tai bus kovo mėnesį. Prasidės diskusijos e, įvairiuose e, tarybos formatuose ir birželį galiausiai sieksime užsitikrinti jau kaip galima geresnį rezultatą. Mes manome, kad visų valstybių narių aplinkos apsaugos ministrai supranta, kaip svarbu yra kovoti su klimato kaita ir taip pat, kad jie supranta, jog alternatyvų kitų neturime. Kaip tik tą kovą. Ir mes turime e, kovoti su e, šiuo reiškiniu, pasteldami žalį kursą, e, kitos alternatyvos jam taip pat nėra ir per ateinančius mėnesius vyks diskusijos, tikimės sulaukti per jas paramos mūsų veiksmams. E, pone Modik, jūs taip pat klausėte, kaip galėtume rodyti valstybės narėms, kad reikia užtikrinti iki 50 metų neutrales technologijas klimato kaitos požiūrį. Aš norėčiau E, gal plačiau e, jums atsakyti apie e, žalį kursą, galvodamas, šis dokumentas keičia visą paradigmą ne tik Europos kontinente, tačiau ir keičia visus tuos, kurie žengs šią kelių. Ir Todėl e, tai yra vienintelis teisingas kelias, kad galėtume užsitikrinti e, neutralumą, kovotume su klimato kaita veiksmingai ir pas, padėtume, sustabdytume bėrovės praradimą ir padėtume išsaugoti ją. Aš manau, kad valstybės narės neturi, joms nereikia priminti, kad reikia kažką daryti, jos supranta, Taip, bet mes turime veikti savo labui ir ateinančių kartų labui. E, dabar atsakysiu ponui Torvalds. Uh, po analogiją iš sporto pasitelkta. Žinote, kad e, kroatai sporte ne tiek daug kalba, bet veikia. Ir galite tikėtis, kad mes, kaip pirmininkaujantis šalis, e, klimato įstatymo kontekste e, sieksime veikti pagal įtraukimo principą. Būtent tokį signalą aš norėčiau perteikti Europos parlamentui. technologijų pažanga. Ar ją užsitikrinsime? ir, aš, ir užsitikrinsime neutralumą klimato kaitos požiūrių. E, noriu pasakyti, jog žalėsis kursas ir e, visas finansinis pasiūlymas yra derama platforma, norint pakeisti paradigmą taip pat, norint uh, E, praminti naują kelią technologijų plėtoti. Ir tikiuosi, kad daugiametėje finansinėje programoje tai taip pat atsispendės, ypač toje dalyje, kuri susijusi su mokslinių tyrimų taikomosios veiklos finansavimu, nes e, tai yra būtina sąlyga. E, bet kokiai technologiniai pažangai užsitikrinti siekiant neutralumo klimato kaitos požiūrių. Europos ateitis, pasaulio ateitis e, klimato kaitos kontekste neturėtų būti siejama tik su viena atskira šalimi. Tai visiems mums aktualūs dalykai, aktuali svarbi ateitis. E, Pone Krise klausė apie valstybių narių suverenumą mes, e, kai galvojame apie ateitį ir klimatą ateityje, turime galvoti apie Europą kaip vieną darinį. Gal tai skamba naivokai, tačiau šiuo metu e, dėl meteorologinių pokyčių Daug miestų Europoje kenčia nuo oro taršos dėl to, kad, pavyzdžiui, šalčio metu reikia e, daugiau šildymo, o tarša keliauja per sienas, kaip žinia. Mes galime jausti veiklos visos e, vienoje valstybėje, pasikmes kitoje. Ir klimato kaita įtakoja visą pasaulį. Taigi šiame kontekste nacionalinis e, suverenumas e, yra aktualus dalykas svarbus, bet tai nėra e, pirminės svarbos dalykas kovojant su klimato kaita. Ir mes šioje srityje turime būti vieningi visa Europa. Mes sieksime konsensuso svarbiausiais klausimais. Ir būtent tose srityse, kurias e, aptarnysime per ateinantį pusmetį. Dar buvo pateiktas vienas klausimas apie oro kokybės direktyvą. Ponas Luan jį pateikė. Mes e, suprantame, koks svarbus yra švarus oras ir švarus vanduo ypač jeigu galvosime apie susijusias veikiančias ekosistemas. Kovo mėnesį taryboje pradėsime keistis nuomonėmis apie vandens ekonomiką, pokyčius ir kalbėsime apie tai, kaip tvirtinsime, kokias išvadas tvirtinsime oro kokybės srityje. Kalbėsime apie tai toje taryboje. Dėl žaliojo kurso finansavimo Aš jau kai ką minėjau ir noriu pasakyti dar, kad diskusijos e, dėl šių klausimų nepriklauso aplinkos apsaugos ministrų kompetencijai. E, tai yra finansų ministrų e, kompetencija ir tikimės, kad aukščiausių lygių bus svarstomas šis klausimas. Taip pat buvo klausimą apie tai, kad kai kurios šalis nenori prisidėti prie tikslų numatytų žaliame kurse. Tai yra susijęs su šalių pasirengimu, noru užsitikrinti iki 50 metų neutralumą technologinį. Ir tai bus kalbama ne tik aplinkosaugos ministrų lygmenių, bet aukštesnių lygmenių, bet mes ko norėtume uh, nuveikti, aptarti e, šios klausimus ir užsitikrinti kaip galima platesnį sutarimą dėl kovos su klimato kaita. E, reikėtų plano, pagal kurį Europa taptų pasaulio lyderė kovoje su klimato kaita ir e, taikant pereinamasias priemonės. Aviacija. šios sektoriaus emisijos sudaro maždaug 3 procentus visų emisijų. Galima tikėtis, kad aviacijos sektorius prisidėti turėtų iki 50 metų prie bendro emisijų mažinimo. Kaip tai bus daroma, apie tai kalbėsime per būsimas diskusijas. Finansų mokesčių klausimai uh, turi būti svarstami finansų ministrų. Tai yra jų kompetencija. E, Kroatija kaip e, tarybai pirinkaujantį šalis laukia pagrindinio dokumento dėl bioįvarovės Ir, kaip žinia, biorūjas e, strategija bus pasteikta per ateinančius mėnesius, pristatyta ir iškart po to pirmininkaujantis šalis pradės diskusijas apie šią strategiją. Kas yra tikrai aišku kova už bėrovės išsaugojimą yra tampriai susijusi su kova e, su klimato kaita ir mes šioje srityje dirbsime aktyviai, e, rodysime iniciatyvą kaip ir e, klimato įstatymo srityje ir visose, dalyvausime aktyviai vienodai visose diskusijose susijusiuose su žaliuoju kursu. Dėkoju. Ačiū dėl klimato įstatymo. Kaip mes suprantame, jūs norėtumėte, kad būtų balsuojama aplinkos apsaus taryboje birželio mėnesį. Aišku, tai negali būti tik jūsų įsipareigojimas, ne viskas priklauso nuo pirmininkaujančios šalies, bet jūsų strategija būtų žengti šiuo keliu ar teisingai. Europos klimato įstatymas, mūsų, e, mūsų strategija tikslas dirbti kaip galima daugiau, kad pasiektume rezultatų iki birželio, o visų diskusijų geriausias e, rezultatas būtų bendro požiūrio patvirtinimas. Bet, kaip sakėte, viskas priklauso nuo kitų valstybių narių ir jų minčių šiuo klausimu. Dėkoju. Kągi, eikime prie antro diskusijų etapo. Vėlgi pradėsime nuo EPP. E e, pane Polfjart. Given Dėl finansavimo žaliojo kurso, kaip ateityje jis bus finansuojamas? Jūs žinote, kad nuomonės išsiskiria. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs ketinate užsitikrinti konsensusą. Kaip žinia, dalymasi kompetencija tarp ES ir valstybių narių finansų ministrų, kitaip tariant. Kaip jūs įsivaizduojate, koks bus jūsų metodas finansuojant žaliai kursą? For... Labai ačiū. Dabar SND frakcija. Pane Ketland, ačiū. E, pirmininkė, ačiū ministrė, dėkoju už jūsų prezentaciją. Ačiū už tai, kad kalbėjote taip konkrečiai apie ambicijas, apie tai, kad norėtumėte um, pagerinti darbą dėl to klimato teisės akto. Labai džiaugiuosi, jog Kroatija ketina daryti viską, kad uh, taptumėm lyderiais, ne tik kalbėdami, bet ir dirbdami. Tuo tikrai labai džiaugiuosi. Taip pat norėčiau šito pasiteirauti. Nemažai kolegų tai jau minėjo. Turiu menį darbo atvarkį šiems metams. Glasgow įvyko COP, įvyks COP 15 Kinijoje įvyks ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimas antrąjį šių metų pusmetį. Manau, kad jūsų šalies pirmininkavimas yra be galo svarbus, e, ambicingai rengiantis tiems e, svarbiems susitikimams. Aš tikrai esu įsitikinusi, kad e, Tiems sustikimams reikia renktis per pirmąjį šių metų pusmetį, tam, kad ES taptų lyderė, kad būtų pasiruošusi. COP Glasge reikia elgtis tikrai ambicingai tam, kad įgyventintumėm Paryžiaus sustarimo tikslus. Dėl NECs aš esu įsitikinusi, kad valstybės narės COP turėtų elgtis ambicingiau jeigu mes norime pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus. Aš žinau, kad kol kas valstybės narės nelabai e, norėjo dalyvauti klimato konferencijoje Madride. Matėme, kad e, iškilo įvairių kliučių, Aš noriu pastirauti, kaip jūs rengiatės ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimui, kaip ruošiatės COP Glasge ir Kinijoje, kaip jūs elgsitės tam, kad ir dėl NDC būtų pasiektas ambicingas susitarimas. Aš norėčiau priminti, kad galite kalbėti po minutę teikdami klausimą. Dėkui, pirmininkė. Pane Rodrygės, ačiū Jums, e, ministrė, už Jūsų pasisakymą. Noriu palinkėti Jums sėkmės pirmininkaujant. Jūsų pirmininkavimas, e, kaip matome, mm, pasižymė didelėmis ambicijomis. E, turiu klausimų vieną minutę, taigi porą klausimų susijusių su bioįvairovė. E, per plenarinę sesiją paskutinę patvirtiname plataus užmojo parlamento rezoliuciją šioje srityje ir norėjau paklausti jūsų, ar galime tikėtis, kad pirmininkaujanti Kroatija um, parems mus e, siekiant, kad komisijos biorovės strategija strategija bus lydima papildomai 10 procentų biudžeto skirto biorovės apsaugai. Parlamentas tokį norą išreiškė ir e, šiais metais 8,6 numatyta. Tai yra nuo 15 metų žemiausias skaičius. Ir labai sunku kalbėti apie platų užmojį, turint labai mažą biudžetą. Ir dar vienas dalykas, noriu pasakyti, kad komisija mums priminė, jog nepakankamai valstybės narės gerai gyvetina aplinkos apsaugos e, teisės aktus ir dėl to e, sanitariniams išlaidoms e, skiriama kasmet papildomai labai daug milijonų eurų. Ir ar ketinate savo kokią nors strategiją siekti, kad valstybės narės geriau įgyvendintų aplinkos apsaugos teisės aktus? Thank you. Uh, for the EPP again. Ačiū. Ponas Buzek, EPP vardu. Bizek, atsiprašau. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas ministrė. ES viduje dar yra e, daug e, nesutarimų, e, pavyzdžiui, Karpatų regione. Dar neaišku e, e, Karpatų konvencijos ateitis, nors šis regionas labai aktuolus penkioms valstybėms narėms. E, tas susitarimas padėtų kovoti su klimato kaita, užtikrinti bio įvairovę bei pokyčius Karpatų regione. Na, tarybos parama dėl to susitarimo būtų tikrai esminė. Kaip Jūs manote, ar e, pirmininkant Kroatijai būtų galima atkreipti dėmesį ir į šį klausimą dėl Karpatų? Dabar paneša Delmozė iš e, SND frakcijos. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš džiaugiuosi, kad Jūs kalbėjote ambicingai, bet e, aš norėčiau didesnio konkretumo, ką mano Kroatija apie 50 ar 55 procentų tikslą. Šiuo metu kovo mėnesį komisija pristatys planą dėl žiedinės ekonomikos. Ko jūs tikitės iš to plano? E, e, tai labai svarbu ir mūsų komitetui. Ačiū. Dėkuoju. Pane Paris, žaliųjų. Pane Paulus, atsiprašau. Aš noriu pasiteirauti, ar jūs pritarėte uh, tai ambicingai COP rezoliucijai, kuri buvo patvirtinta e, praeitą savaitę. Ar pritarsite jai skirtam biudžetui, juk dėrybos dėl daugiametės finansinės programos e, vyks e, pirmininkaujant jūsų šaliai. Svarbu, kad gražių žodžius lydėtų ir veiksmai dėl bioįvairovės strategijos. Ji nebuvo visiškai sėkminga, nes invest... iniciatyvos buvo pernelik smulkios, trūko investicijų, trūko noro jas įgyvendinti. Kalbant apie bioįvarovės strategijos ateitį, sklando gantai, kad biudžetas jai bus padidintas. Ar jūs tam pritartumėte? Ar ne, taip pat Sakėte, kad pasirodys Nature ataskaitas 2020 metais. Gruodžio mėnesį Europos aplinkos agentūra paskelbė šią ataskaitą apie prognozes iki 2025 metų. Čia yra visi duomenys reikalingi norint apsaugoti bio įvairovę, taigi aš norėčiau paraginti visus susipažinti su tą ataskaitą. Ji yra ir internete visomis ES oficialiomis kalbomis dėl bendrųjų pirkimų noriu pateikti klausimą. Jūs tikriausiai e, dėl Gesveros e, rezervo prie Dunojaus. Kaip Jūs manote, ar ir čia ES galėtų tapti lyderė gindama bio įvairovę? Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Ačiū pirmininkė ministrė. Prieš šešis mėnesius mes čia kalbėjome su, Suominio, su Suomijos atstovais ir um, kaip ir kiekvieną kartą, kai prasideda valstybės pirmininkavimas, aptarėme prioritetus ir tikrai nenoriu kritikuoti Suomijos pirmininkavimo, bet mes aišku suprantame, kad pirmininkavimas yra labiau toks simbolinis žestas e, visgi labai svarbu yra tai, kas bus padaryta apie šios mėnesius, nes Europai sudėtinga yra iš tikrųjų e, tinkamai dirbti įvairiais klausimais dėl to, kad yra e, lobistinė labai stipri veikla. Pavyzdžiui, e, endokrinė sistema trikdančios medžiagos, kurios paveikia darbuotojus kasdien. Taip pat gyvūnų gerovės klausimas, pavyzdžiui, ar tai būtų um, jų ritualinis skerdimas, eksportavimas ar pan, kitas transportas Ministrė, gal galėtumėt pasakyti, pirmininkaujančios Kroatijos, kokia būtų pozicija tais klausimais ir kaip jūs ketinate spręsti tuos klausimus, kuriuos jau seniai reikia išspręsti? E ja, sehr geehrter Minister, ähm, herzlichen Gerbiamas ministrė, sako pane Bentelė, labai jūs sveikinu e, pirmą kartą perėmus pirmininkavimą tarybai. E, iš tikrųjų, tai turėtų būti gera proga daugiau padiskutuoti apie Kroatiją. Dėja kilo techninių problemų. Deshalb würde mich interessieren, welche Punkte aus. E, norėčiau sužinoti, e, kokie aspektai komisijos pasiūlyme Kroatijos nuomonė yra geri, tinkami, kas Kroatijai nepatinka, o ką gal asmeniškai dar būtumėte įtraukę į komisijos pasiūlymą? Ja, hören Sie mich? Okay, ganz kurz. Also. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad e, norėjau daugiau sužinoti apie Kroatiją kokie aspektai e, Kruatijai itin aktualūs komisijos pasiūlyme dėl žalio kurso, dėl kokių punktų jums kyla problemų, o ką dar e, galbūt norėtumėte ir asmeniškai traukti į komisijos žalį kursą. <clears throat> Panie przewodniczący, e, panie ministrze, jest pan na pewno świetnym dyplomatą, bo... Panie Zalewska, ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, jūs esate puikus diplomatas, mokate labai aptakiai atsakinėti į klausimus. Aš jums pateiksiu konkrečių klausimų ir noriu konkrečių atsakymų. Ateinantis šeši mėnesiai e, labai ypatingas laikotarpis turėtų būti jie labai kruopšiai suplanuoti e, e, savaitę po savaitės vyks ir daug ministrų susitikimų ir ekspertų susitikimų. Gal galite pateikti e, konkrečios informacijos apie ministrų susitikimus? E, gruodžio mėnesį e, taryboje vyksta diskusijos dėl daugiametės finansų programos Taip pat e, daug kalbama apie e, klimato teisės aktą, tam reikės ir e, lėšų. Norėčiau išgirsti daug informacijos iš jūsų. Jūs esate aplinkos ir energetikos ministras, tačiau studijavote ekonomiką. Taigi, ką jūs konkrečiai planuojate tiems ministrų susitikimams, kurie įvyks per ateinančius šešis mėnesius? Žiūrėda. Thank you, Chair. I will speak in my native language, in Slovenia. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu sloveniškai. Čurič, tu kai sam? <laughs> Zeleni dogovor. Ačiū na, už tai, kad pristatėte Kroatijos pirmininkavimo prioritetus ir žalėsis kursas. Uh, yra labai svarbus ir Kroatija į savo prioritetus įtraukia taip pat ir Vakarų Balkanus. Tai aš noriu paklausti, kaip tie e, klausimai, e, kaip galima susijęti tuos, tas vis rytis, Vakarų Balkanus ir aplinkosaugą. Mes matome, kad tos valstybės yra labiau užterštos ir be to ir skurdas yra labai didelis, kas irgi yra vienas iš veiksnių. Ir, uh, Be to reikia paminėti ir 16 e, e, šiluminių elektrinių, kurios taip pat prisideda prie didelės taršos e, tose valstybėse ir tos valstybės toliau naudoja anglį. Taigi, kas vyks toliau? Aš manau, kad ES savo aplinkos savo aplinkos klimato politikoje taip pat turi įtraukti ir kaiminės valstybės, pavyzdžiui, vakarų Balkanų valstybės, nes kitaip mes ne, neturėsime švaraus oro. Tas yra labai aktualu bendrai, bet taip pat ir, ir mano valstybės. E, ir, ir, aš labai tikiuosi, kad pirmininkaujanti Kroatija, mūsų kaiminė, įveiks ir tas problemas. Szociáldemokratų frakcijos vardu. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, e, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm a bevezetőjét. A klímasemlegességi célkitűzések egy olyan hosszú távú stratégiát mutat. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, dėl klimato neutralumo, sako ponas Ronai. Čia reikia e, daug pastangų, bet viskas ir kainuoja, labai brangiai kainuoja. jeigu nebus stiprios valios, nepavyks surinkti tokios didelės sumos. Prabėgo dešimt metų nuo pasaulinės e, ekonomikos krizės ir manau, kad e, iš tikrųjų reikėtų daryti viską, kad tas žalėsis kursas būtų teisingas. Reikėtų bet kokia atveju apsaugoti darbo vietas. Kokių garantijų jūs galėtumėte duoti, kad ne, gyvenantis skurdžiausiai turės sumokėti pačią didžiausią kainą? Taip pat norėčiau sužinoti, kokias garantijas galėtų prisimti valstybės narės tam, kad jos šią temą spręstų bendrai, o ne kiekviena gintų savo interesus. Ir taip pat, ką jūs darysite, kad europinės lėšos būtų e, panaudotos prasmingai ir tikslingai. Ačiū. Thank you, Mr. President, and thank you, Minister Choris, for your presentation. Um, I have a similar... Ponas Kokalis. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas ministrė. Dėl žaliojo kurso E, jūs apie jį kalbėjote, taip pat minėjote e, Vakarų Balkanų aukščiausio lygio susitikimą. Buvo minėtas, minėta ir tarp valstybinė tarša. E, Balkanuose esančios anglimi kūrenamos degalinės, atsiprašau, jėgainės teršia aplinką labiau negu kad visos kitos jėgainės Europos Sąjungoje. Taip pat noriu pastrauti, kaip Balkanai galės pasinaudoti e, teisingo perimo mechanizmu. Dėl tvaraus e, vystimosi tikslų, e, kaip jie bus, jų bus siekiama Kroatijos pirmininkamo metu, ypač mane domina, kaip sieksite 7, 14 ir 15 tikslų. Dėkoju. Neprisijungusiu vardu, Vasevič. U svom izlaganju govorili ste među ostalim i o morskom okolišu. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Dėl jūrų aplinkos noriu pasteirauti, nes seniai mokslininkai pasakė, kad iki 2050 metų Adrijos jūra pavirs tiesiog į savartyną. Yra milžiniškų problemų su mikroplastikais, pavyzdžiui, su vis, visoje maisto grandinėje, kurių yra randama ir 50 procentų jūrinės aplinkos taršos atkeliauja iš sausumos. Taigi, ko reikia, mums reikia šio laikiškos sistemos atliekoms tvarkyti. Kroatija yra dvi atliekų tvarkymo vietos tuo metu, kai bu, dabar, dabar jau, aišku, kuomet buvo jos statomos, tai buvo parinktos tokios vietos, dabar jau jos yra um, atgyvenusios savo ir, ir nebetinkamos naudoti, bet vis tiek uh, būtinės atlikos ten gabenamos ir uh, iš tikrųjų yra labai didelė problema ir ypač dėl korupcijos tiek nacionalinių lygmenių, uh, tiek ir kitais lygmenimis. Ir aš noriu paklausti, Kada atsiribosite nuo visiškai įdingos atliekų tvarkymo sistemos ir kadagi galiausiai leisite Adrijos jūrai atsikvėpti ir kada suvaldysite taršą? E Slavak Papakiš, e ponė Klavak iš EPP. Predsjedanje Vijećem Europske unije usmjeriti se E, Kroatijai pirmininkaujant e, tarybai, tai Kroatija sutels dėmesį taip pat ir į ES klimato politikos gerinimą. Reikia nepamiršti, kad reikia pertvarkos priemonių įvairiose sritise ir labai svarbu, aišku, turėti omenyje, kad mm, klimato priemonės, prevencinės priemonės atsiperka. Vieną eurą investavo, šeši eurai su, yra sutaupomi tie šeši eurai, kurie būtų buvę sumokėti už padarinių šalinimą ir um, problemų sprendimą. Norėčiau pratesti tai, ką kolega pasakė dėl Moradravo. Moradrava yra regioninis parkas. Nuo 2011 metų tai yra Kroatija viena iš svarbiausių ekosistemų. Esu tikra, kad Kroatija savo pirmininkavimo metu ir toliau tęs darbą šioje srityje. Kolega Torvalas pasakė, kad Kroatijai gerai sekasi sporte, bet klimato kaitos srityje aš sakyčiau. Mm, ES irgi turėtų dirbti kaip sporto komanda, kaip tikra komanda. Ir aš tikiu, kad komandinis darbas leis pasiekti sėkmės. Na ir galiausiai konkretus klausimas ministrui. Kas jūsų manimų būtų tarybos prioritetas? Kaip jūs planuojate organizuoti diskusijas dėl AGD taryboje? Ačiū ir lauksiu ministrė jūsų atsakymą. So we... Dėl Europos žaliojo kurso ministrė lauksiu jūsų atsakymą. As as the... Na, jeigu pasaulio taurės <laughs> rezultato nekeisime, mm, tarp Prancūzijos ir Kroatijos, mielai suteiksiu ministrė jums žodį ir linkėsiu jums sėkmės sportą toliau. O dabar gal kokios penkios ar dešimt minučių klausimą, atsakyti į klausimus. Okay. Bilo je jako puno pitanja, tako da ćemo probati odgovoriti. Buvo užduota daug klausimų, aš pasistengsiu daugumą jų atsakyti, turint omenyje mm, tai, kad kai kurie klausimai yra labai specifiniai. Taigi dabar dėl mm, žalio kurso, Apple, man atrodo, apie tai kalbėjo Klausimas būtų, kaip, kaip galėtumėm sukurti papildomus 10 procentų biologinės įvairovės klausimams. Čia ponė Rodrygės, man atrodo, ir kiti parlamentarai teiravosi, ką reikia turėti omenyje, yra tai, kad aplinkos ministrų taryba negali uh, Mm, apspręsti daugiamės finansinės programos galutinio rezultato. Tačiau, ką mes visi galime padaryti ir aš manau, kad mm, tą mes tikrai turime padaryti, tai yra mes turime padidinti informatumą visuomenės dėl nacionalių lygmenių, dėl to, kaip svarbu yra padidinti finansavimą žaliajam kursui. Ir Čia, aišku, aš e, kalbėsiu su kolegomis iš kitų valstybių aplinkos ministerijų. Aš manau, kad jie taip pat turi kalbėti su savo šalių finansų ministrais. Ir reikia inicijuoti diskusijas lygmeni, nacionalinių lygmenių, parlamentų lygmenių. Kodėl tai yra svarbu? Ne? Tai yra svarbu todėl, kad reikia galvoti apie klimato kaitą, jos padarinių švelnimą ir tas klausimas turi būti pats svarbiausias ES politikai. Tai turi būti pagrindinis prioritetas. Nežinau, ar yra kokias rytis ES, kuri būtų svarbesnė. Tai tokio požiūrio laikysimės e, nuo pat e, pirmininkavimo pradžios stengiamės tai akcentuoti. Uh, Gerbėmi Europos parlamento nariai, negaliu garantuoti, kad tikrai mm, bus skirta pakankamai lėšų, bet aš galiu Jūs patikinti, kad padarysiu viską, kas yra įmanoma, dirbdama su kolegomis, su kitų valstybių aplinkos ministrais, kad uh, paaiškintumėm, kaip svarbu yra, tai galvojant apie biologinės įvarovės apsaugą, aplinkos apsaugą ir taip toliau, kaip yra svarbu, kad būtų pakankamai finansavimo skirta atitinkamoms programoms. Taip pat buvo teirautasi dėl mūsų pozicijos, dėl žalio kurso, jeigu aš teisingai supratau. Iš tikrųjų, nesvarbu, ką Kroatija galvoja apie tai. Mes esam valstybė, kuri dabar pirmininkauja Europos Sąjungos vadovų taryboje ir tokiu būdu mes atstovavom visoms valstybėms narėms. Aš vieną dalyką norėčiau aiškiai pasakyti. Kroatija vertina žalį kursą kaip galimybę. Galimybę pereiti prie sažiningesnio, geresnio ekonomikos modelio. Ir aš labai tikiuosi, kad kitos valstybės pritars mūsų požiūriui. Dabar trumpai apie mūsų idėjas, mūsų darbo atverkę. Ir Kroatijoje įvyks neformali vadovų taryba. Pane Zalevska, man atrodo, teisingai pasižymėjau, uždavė tą klausimą. Ir ponė Jovava taip pat apie tai kalbėjo. Mūsų pirmininkavimo metu visose susitikimuose visų pirma akcentuosime biologinę įvairovę, nes tikrai labai svarbu yra galvoti apie biologinę įvairovę, jūro aplinkos išsaugojimą ir CO2 neutralumo užtikrinimą. Tai būtų ir darbo tvarkė neformaliai vadovų tarybai. Dabar dėl vakarų Balkanų valstybių ir 16 šiluminių jėgainių klausimo, kas buvo paminėta bent du kartus, siejant tai su žaliuoju kursu ir su kitais planais. Aš manau, kad neformalios tarybos yra tikrai geriausias būdas uh, Mm, e, diskutuoti apie klimato neutralumo užtikrinimą. Ir dėl galimo vakarų Balkanų valstybių integravimo į tas diskusijas. Ir Sakyčiau, kad tai tikrai yra pozityvus elementas, skatinantis mus judėti į priekį. Dabar dėl neutralumo klimato atžvilgių. Tikrai nėra prasmės e, atskirti vakarų Balkanus nuo Europos, nuo likusios Europos, kaip jūs teisingai sakėte, jeigu aš teisingai supratau, dėl tų 16 šiluminių elektrinių e, faktiškai jų e, misijos yra tokios pačios kaip ir kitų šiluminių jėgainių lygis Europos Sąjungoje. Dėl Karpatų konvencijos ir viceklausimo mes suprantame, kad reikia apsaugoti tą teritoriją, tą regioną ir aišku, mes e, aktyviai dalyvausime diskusijose su Europos komisija, kad būtų galima padaryti daugiau. Uh, Dabar dėl endokrininę sistemą trikdančių medžiagų. Po to, kai bus įvertinti teisės aktai reglamentuojantis endokrinę sistemą ardančias medžiagas, mes pradėsime plačias diskusijas šią temą su Europos komisija. Pone Kristal teravosi tai dėl žiedinės ekonomikos. Mes galvojame, kad na, veiksmų plano pristatymas dėl žiedinės ekonomikos būtų labai svarbus visiems. Žaliasis kursas turėtų savo ruoštų per tokį veiksmų planą taip pat užtikrinti ir papildomus elementus, kurie leistų mums pereiti prie žiedinės ekonomikos. Žiedinės ekonomikos paradigma yra tai, kas jau kurį laiką yra diskutuojama. Ir į tai dėmesį sutelkia tiek Europos parlamentas, tiek valstybės narės veiksmų plano parengimas ir, ir jo papildomasis toks poveikis veikiant greta žalio kurso leistų išbaigti visą vaizdą to, kaip Europos ekonomika turėtų atrodyti mm, iki 2050 metų. Kuo, kaip ji turėtų pasikeisti ir galvoju, kad Tikrai labai svarbu būtų tai, apie tai diskutuoti 2020 m. birželį taryboje. Aš manau, kad tikrai tai bus puikus metas, kuomet bus galima įsigilinti šios klausimus. Mhm. E, što se tiče globalne dimenzije, dakle... Mm, Pasaulinės matmuo, Kinijos ES santykiai įskaitant COP, COP15, kuri vyks Kinijoje, taip pat galvant apie Glasgo vykstančią COP konferenciją. E, dabar išgyvename labai intensyvų laikotarpį rengdami mūsų poziciją e, apibrėžiančią mūsų santykius su kitomis šalimis. E, Žaliasis kursas jau yra pristatytas ES, mes, e, kaip pirmininkaujantis šalis, taip pat e, pristatysime įvairias iniciatyvas, taip pat aktyviai dirbsime rengiantis COP Kinijai. Pasirengimas vyks per neformalų sutikimą, kuris vyks splite šį pusmetį ir tai bus labai svarbus indėlis e, formuojant bendrąją mūsų poziciją. Kai mm, e, jau kalbėsime apie strategiją, ponia Glavak apie tai klausė. Europos Komisija turi paskelbti naują strategiją. Kroatija, pirmininkaujantį ir kitos valstybės narės, pradės diskusijas šiuo klausimu. Bioverovės veiksmų finansavimas. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad Tai yra klausimas, kuris buvo keliamas keletą kartų. Tai yra svarbus klausimas ir šis e, klausimas nesusijęs su e, aplinkos apsaugos e, ministrų taryba su mūsų kompetencija, bet mes E, palaikydami, e, rengdami formalius, neformalius sutikimus taip pat apie tai kalbėsime ir mes galime siekti e, pozityviai įtakoti kolegas ir siekti veikti sparčiai, kad užtikrintume bioįvaroviai ir kitiems aspektams žaliojo kurso finansuoti. E, pono Sinčič klausimas dėl nuotekų valymo Kroatijai. Kaip žinia, pirmininkaujančios šalies kompetencija šis klausimas nepritarė ir šiuo, klau, šiuo lygmeniu nesvarstomas. Dėkoju. E, baigiame keistis nuomonėmis. E, Ačiū, norime palinkėti jums sėkmės. Ačiū kad apsilankėte. Sustiksime ir kitose renginiuose jums pirmininkaujant. Dėkoju dabar pertrauką, o pradėsime po pietų dirbti 14.30.